ponios ir ponai. Labas rytas visiems. Manau, šį rytą mūsų nagrinėjama tema yra be galo svarbi ir neatsitiktinai. Mūsų komitetas, vadovaujant Nubiuti Koferiui, pateiks savo, pranešimą savo iniciatyvą, nes žaliavos yra vienas esminių mums klausimų. Sutarėme pradėti kiek įmanoma anksčiau darbus šiemet ir štai šiandien jau organizuojame pirmuosius klausimus šią temą. Manau, šios temos svarba visiems aiški, tik dėje reikia pasakyti, kad komisija vis dar neseima veiksmų, nuolat nukelinėja darbus ir nepateikia pasiūlymo. Mums darbo tai nepalengvins. Kita vertus, manau, svarbu mums nepaleisti šios temos iš akių ir jeigu komunikatas bus pateiktas vėliau, tai nieko nepadarysi. Svarbu mums laikyti savo politinės linijos ir dar kartą pabrėžti kaip apmaudu, kad komisijos iniciatyvos dar vis nesulaukėme. Sveikinuosi su svečiais. Kai kurie jau matau yra su mumis čia, kitiems gal iškylo kokiu nors logistinių problemų šį rytą Bruselėje. Jie matyt vėliau gal prie mūsų prisijungs. Taigi perdodu žodį kolegai Reinhardui Hansui Butikoferiui. Jis tarsi įžanginį žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mėly. Šiems klausimams pasirinkome temą veiksminga žaliavų strategija Europai. Pramoniai, ko gero, nėra nieko svarbiau nei apsirūpinti tinkamai žaliavomis ir laiku. Tai akivaizdu. Kita vertus reikia konstatuoti ir tai, kad mm, ši tema žaliavų strategija ir politika svarbi ir dėl to, kad nebegalime toliau dirbti taip kaip iki šiol. Vis didėja pramonės žaliavų poreikiai. Praeitie tai galbūt nevaidino tokio svarbaus vaidmens, bet dabar, kai pereiname prie kitokios ekonomikos, kitokio ūkininkavimo, tai tampa vis aktualiau. Šalis, kuriuose daug žaliavų nebūtinai yra pasirengusios su mumis bendradarbiauti. Taigi turime galvoti apie savo žaliavų strategiją. Manau, tai kaip elgsimės šios situacijos akivaizdoje yra labai svarbu ir manyčiau, kad vertinant ekonominės politikos požiūrį, reikia nepaleisti iš akių to fakto, kad mes dabar tampame ar stengiamės tapti vis mažiau taršia ekonomika. Taigi turime dirbti veiksmingai, kita vertus negalime veiksmingai dirbti, jeigu neturime prieigos prie žaliavų. Taigi negalima šio klausimo priboti vien tik veiksmingumo aspektu. Ir prieigos prie žaliavų problema vis um, aštrėja. Manyčiau, žaliavų strategija veiksminga galės būti tik tada, jeigu bendradarbiausime, koordinuosimės tarpusavyje ir tas pasakytina tiek apie mūsų vidaus veiksmus, apie viešasias įstaigas, valdžios įstaigas, pramonę, ekologijos rytį, bet tas pats pasakytina ir apie tarptautinę areną, apie tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir apie dalį šių dalykų kalbėsimės ir šiandien, dėl to ir pakvietėme svečių iš įvairių šalių, Manau, bendradarbiavimas svarbus su JAV, su Japonija, su pramoninėmis valstybėmis atsidūrusiomis panašioje padėtyje kaip ir mes, tačiau taip pat reikia bendradarbiauti ir su žaliavų turtingomis šalimis. Tiesa, kartu su kolegomis vasario trečią dieną susitiksime parlamente su svečiais iš Japonijos, iš pramonės, prekybos ir įmonių reikalų ministerijos ir kalbėsime apie Japonijos strategiją šioje srityje. Žinome, kad komisija pasirengusi sudaryti partnerystę su, su kiekvienomis šalimis e, žaliavų tiekimo klausimų, tačiau kai kurios e, šalys e, su tuo nesutinka, kad, pavyzdžiui, Niderlandai ar kitos valstybės lik norėtų savo nacionalinę strategiją toliau formuoti, tačiau turime visus įtikinti, kad reikia bendradarbiauti, reikia e, formuluoti veiksmingą, vieningą Europos žaliavų strategiją. Ačiū. Prieš suteiktamas žodį svečiams dar noriu atkreipti dėmesį mūsų komiteto narių į tai, kad po pietų sukeisime šiek tiek kai kurių klausimų eilės tvarką nagrinėjimo, šeštą ir devintą klausimų sukeisime vietomis. Tai tiek informacijos apie tai. O dabar pereiname prie diskusijos. Pirmiausia, kalbės Štefanas Mairis, Vokietijos Stefanas Soma, Umikor viceprezidentas. Taigi prašom, rodys Jums. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Kalbėdamas pabandysiu atsakyti į pateiktus keturis klausimus. Pirmas - dabartinė padėtis, padėtis dėl išteklių, perdarbimo pramoniai. Ir manau, kad Labai svarbu priminti, kad kai kalbam apie perdirbimą, kalbam apie įvairias medžiagas, kurias galima perdirbti. Aš kalbėsiu apie metalus. Kai kuriuos metalus e, jie turi tam tikrų charakteristikų, kurias leidžia juos perdirbti ir manau, kad būtent šios medžiagos bus puikus pavyzdys. Toliau, kitas dalykas. E, apie perdirbimą galima kalbėti Europos kontekste arba pasaulinėme kontekste. Ir manau, kad tie du kontekstai turi ir bendrų taškų, tačiau iš esmės skiriasi. E, Europoje vis daugiau dėmesio skiriame miestams. Taip pat, e, kiek žinau, yra tam tikrų problemų dėl savartynų, dėl perdirbimo būtent tokių medžiagų. Pasauliniu lygiu, manau, reikia kalbėti apie kitas rimtas problemas, apie technologijas. Ir daugelio šalių įmonės negali net iškasinėti didelių kiekių tokių medžiagų, arba jeigu tos medžiagos vėliau yra panaudojamos produktuose, tai tiesiog nesugebama jų perdirbti. Kalbant apie skirtingus metalus, skirtingą pramonę, reikia prisiminti, kad e, visi tie elementai susiduria su skirtingom problemom, reikia ieškoti sprend, skirtingų sprendimų. skirtingo e, aprib, apdorojimo šitų medžiagų. Taip pat nepamirškime, kad e, e, kai kurios šalis užsima nelegaliu šių metalų eksportų ir vėliau bando juos panaudoti dar kartą. Taip pat nepamirškime tokių metalų kaip lit, litis, kuris dar nėra perdirbamas. Tad iš esmės perdirbimas yra būtinas dėl vertės, tai yra naudinga rinkai, taip pat dėl to, kad tiesiog susikaupusios apimtis yra per didelės ir jų nebegalime sutvarkyti, e, taip pat nepamirškime, kad tai gali būti pavojingos medžiagos. Dar viena priežastis perdarbimui gali atsirasti ateityje. E, visų pirma dėl to, kad pradės trūkti žaliavų ir dėl to reikės perdirbinėti anksčiau jau panaudotas medžiagas ir naudoti jas kaip žaliavas. kad ir kaip susiklostytų ES perdimo pramonės padėtis, ar reikėtų didinti pajėgumus, ar trūktų žaliavų, E, Vienai par kitaip turime ieškoti naujų galimybių, naujų investicijų, surinkti daugiau medžiagų ir išlaikyti jas Europos perdirbimo pramonės kontekste. Juk perdirbimas turi didžiulį potencialą, nes sumažintų mūsų priklausomybę nuo importuojamų medžiagų. Taip pat tai reikštų didžiulės investavimo galimybės, naujų technologijų kūrimo galimybės, taip pat sukurti naujų darbo vietų. Tai taip pat leistų maksimaliai panaudoti jau perdirbtas medžiagas ir pritaikyti geriausias egzistuojančias praktikas. Taip pat tai leistų sumažinti daromą poveikį aplinkai, juk perdirbimas tikrai nekenkia e, aplinkai lyginant su pirminių žaliavų panaudojimu. Toliau kitas klausimas. Koks vaidmuo tenka perdirbimo pramoniai, užtikrinant išteklių saugumą? Norėčiau priminti klausytojams, kas yra perdirbimas. Labai dažnai žmonės mano, kad tai yra susiję tik su atliekų surinkimu arba tam tikrų renginių išmontavimu. Tačiau tai yra ne taip. Turim kalbėti apie visą grandinę, kurioje yra bent keturi žingsniai. Visų pirma, surinkimas. Akivaizdu, kad jei nėra surinkimo, nebus ir perdirbimo, taigi surinkimas labai svarbus. Toliau, išmontavimas, išardimas tam tikrų produktų arba įrenginių. Pirminis apdorojimas ir galiausiai iškristalizavimas arba išgrinimas tam tikrų medžiagų. Ir tik tuomet, kai yra išgrinamos, gaunamos vėl tos grinos medžiagos, jas kaip žaliavas galima panaudoti vėlesniuose procesuose. Koks vaidmuo tenka perdirbimo pramoniai? Mes galime padidinti ekonomikos apyvartą. Pateiksiu pavyzdį. Mobilieji telefonai ir kompiuteriai. Juose yra tam tikrų dalių, tam tikrų medžiagų, e, kurios atitinka tam tikrą procentą kaip pirminės žaliavos. Pavyzdžiui, kalbant apie sidabrą, 600 tonų sidabro sudaro 3 procentus pirminio, pirminės gamybos. Kalbant apie uh, auksą, tiksliau apie paladį, 35 tonos atitinka 15 procentų pirminės gamybos ir 14 tūkstančių tonų kobalto atitinka 20 procentų pirminės gamybos. Tad mobilieji telefonai ir kompiuteriai e, turi būti surenkami, panaudojant geriausią praktiką, technikas ir perdirbami. Ir tokiu būdu vienas penktadalis viso iškasamo kobalto būtų perdirbtas. Na, o kalbant apie šių medžiagų koncentraciją, lyginant su pirminėmis, e, pirminiais kiekiais kasyklose, taip pat e, labai svarbi informacija. Pavyzdžiui, viena tona rūdos turi 5 gramus aukso. Vienoje tonoje mobilių telefonų aukso galima rasti net iki 250 gramų, o vienoje tonoje e, platinos, e, kuri, kuri panaudojama katalizatoriuose, galima rasti arba perdirbti net 2 kg aukso, lyginant su 5 gramais, kurie yra rudoj. Tad jei sugebėtumėm tinkamai perdirbti, išgauti, uh, tas medžiagas, perdirbant tam tikrus produktus, tikrai gautumėm naudos. Taip pat labai svarbu, kiek galima sėkmingai užgauti, perdirbti tas medžiagas. Tam reikia naujausių technologijų, geros pramonės, taip pat skalės ekonomiką panaudoti. Pramonė, Europos pramonė, be abejo turi daugiau investuoti ir turi pašalinti tam tikras kliūtis, kurios dabar egzistuoja. Ketvirtas dalykas - inovacijos. Pramonė gali nuolat taikyti naujoves, taikyti naujas perdirbimo technikas, technologijas, nes jos nuolat yra sukūriamos. Ir pramonė, perdirbimo pramonė tikrai gali daug ką pakeisti, užtikrinant išteklių saugumą ir veiksmingą jų panaudojimą. Tai galima daryti teikiant trūkstamas žaliavas, tai yra surinkti tas medžiagas e, arba produktus, juos tinkamai išmontuoti, užkirsti kelią nelegaliam jų eksportui ir pritaikyti naujausias geriausias technologijas. Kokios yra kliūtis trukdančios e, veiksmingiau perdirbinėti būtinas medžiagas? Kritinės žaliavos šiandien yra susijusios su tam tikrais metalais. Ir tos kritinės žaliavos dažnai naudojamos labai sudėtingose įrenginiuose arba sritise, pavyzdžiui, atsinaunanti energija, elektronikos, elektros prekės ir produktai. Kuo sudėtingesnis pritaikymas medžiagų, tuo sudėtingiau yra jas perdirbti, tuo sudėtingesnė yra grandinė tiek pirminio apdorojimo, tiek galutinio išgrynimo. Perdirbimo grandinės veiksmingumas iš esmės priklauso nuo kiekvieno šios grandinės etapo veiksmingumo. Ir silpniausia grandis tikrai nulėmė bendrą proceso veiksmingumą. Na, dažniausiai pasitaikančios kliūtis šiam procesui yra tokios. Visų pirma, tai yra netinkamas medžiagų surinkimas pavyzdys, kurį pateiksiu, turbūt bus aiškus. Tik 2 procentai mobiliųjų telefonų yra surenkami ir perdarbami. Tik 2 procentai. Kita kliūtis - nepakankamas įrenginių išmontavimas. Pateiksiu pavyzdį. Kai nebenaudojamas automobilis, e, iš jo turi būti išrenkamos elektronikos dalys, tačiau ne visuomet tai yra padaroma ir todėl mes tiesiog prarandame tam tikrus metalus, kurie buvo panaudoti tų elektronikos ir elektroninių dalių gamybai. Kitas pavyzdys mobilus telefonas. Jeigu pradėsite jį išrinkinėti per daug smulkės dalis, tai tuo met e, metalo tam tikri komponentai e, bus e, sumaišomi su plast, plastmasės dalimis ir tiesiog nebegalėsite vėliau to metalo panaudoti, nes jis buvo netinkamai išrinktas. Taigi reikia tinkamo išrinkimo tam tikrų produktų tam, kad vėliau galėtume panaudoti medžiagas. Toliau dar viena problema. E, netinkamas procesų valdymas pirminio apdorojimo procese. Tai ypatingai svarbu, kai kalbam apie tokias medžiagas, kurių trūksta, kurių dabar turime nepakankamai. Kalbu apie labai smulkės dalis, pavyzdžiui, arba nedidelius medžiagų kiekius. Jeigu atiduodate kažkokį produktą perdirbimui, bet jis vėliau atsiduria bendrajame sraute, tai tame produkte esančios medžiagos tiesiog prarandamos, jų nebegalime atgauti. Taigi pirminis apdorojimas ir bendras srautas labai svarbu. Toliau kitas dalykas - išgrininimas tų medžiagų, išgavimas. Minėjau nelegalų eksportą ir Tai tikrai labai didelė problema, nes labai dažnai tokie, tokios medžiagos, tokie produktai atsiduria besivystančiose šalise, kuriuose nėra tinkamų ir būtinų technologijų apdoroti medžiagas ir perdirbti produktus. 25 25 procentai aukso gali būti išgaunamas iš perdarbamų medžiagų, tačiau tam reikia pritaikyti geriausias, naujausias technologijas. Ir kai kuriuose produktuose, ga, iš kai kurių produktų galime išgauti ir susigražinti net 12 skirtingų metalų. Tiek tauriųjų, tiek netauriųjų. Priešingų atveju jos tiesiog prarasime. Ir pabaigai pakartoninis naudojimas, pakaitinis naudojimas, perdirbimas. Iš esmės pakartotinis panaudojimas turėtų būti tas, kuriam teikiame pirmenybę. Jis yra tikrai labai geras procesas ir visų pirma pirmoji garantija turėtų būti perdirbimas pasibaigus produkto galiojimo arba naudojimui. Vėlgi pateiks tą patį pavyzdį mobilus telefonas. Tris metus naudojame telefoną, o po to, jeigu jį išmetame į savartyną, tai tikrai yra didžiulė klaida ir didžiulė problema, nes geriau būtų jį naudoti trumpesnį laiką, tačiau vėliau jį atiduoti perdirbimui ir tinkamai perdirbti. E, tikrai didelis prioritetas būtų viso įrenginio arba viso produkto antrinis panaudojimas. Toks procesas būtų labai naudingas arba kai kurių produkto dalių panaudojimas. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, labai dažnai uh, būna tiesiog tokie produktai nelegaliai eksportuojami pasibaigus jų galiojimo arba naudojimo laikui. Toliau pakaitinis naudojimas. Jis taip pat labai svarbus, e, ypač tradicinių žaliavų kontekste, tekstilių, sidabro kontekste. Ir yra pakaitinių medžiagų, kurias taip pat galime perdirbti. Taigi, apibendrindamas pasakysiu, kad jei norime pagrysti, argumentuotai pagrysti investicijas į perdirbimą, turime užtikrinti gerą medžiagų ir produktų surinkimą, apdorojimą, turime užkirsti kelią nelegaliam tokių medžiagų išvežimui ir tai labai svarbu ne tik Europai, bet ir apskritai visam pasauliui, todėl kad visur egzistuoja tas didžiulis poreikis didinti perdirbimo apimtis. Ir galiausiai paskutinis klausimas, ką turėtų pramonė, vyriausybė ir kitos suinteresuotos šalis daryti tam, kad galėtumėm išspręsti kylančias kliūtis ir užtikrinti išteklių saugumą. Visų pirma, vyriausybės. Manome, kad jos turi įgyvendinti vienodas taisyklės, tinkamai įgyvendinti egzistuojančius teisės aktus. Turime daug gerų teisės aktų, tačiau dėje jie nėra vienodai ir tinkamai įgyvendinami. Pavyzdžiui, atliekų pervežimo, transportavimo direktyva, tam tikros jos nuostatos yra geras pavyzdys ir parodo, kad kaip nevienodai taisyklės įgyvendinamos įvairiose šalise. Toliau taip pat reikia sukurti praktinės tam tikras taisyklės ir principus kontroliai užtikrinti, kad galima būtų tikrinti, kaip įgyvendinamos teisės aktų nuostatos. Šiandien dažnai matome, kad negalime kontroliuoti, kas išvežama iš Europos, tad reikia papildomų priemonių veiksmingumui užtikrinti ir veiksmingumas yra tas svarbiausias raktinis žodis. Taip pat būtina skatinti surinkimą atliekų. Taip pat turime užtikrinti, kad perdirbimas būtų traktuojamas kaip tam tikra sistema. Labai dažnai žmonės koncentruojasi vieną perdirbimo aspektą, bet pamiršta visą sistemą ir negalima koncentruotis tik į vieną segmentą. Todėl, kad tai gali būti nenaudinga visai grandiniai. Jei koncentruosimės į surinkimą, bet pamiršime galutinį to proceso produktą, tai tikrai nieko nepasieksime. Tad tuomet mes tiesiog visas medžiagas eksportuosime ir Europai tai bus visiškai nenaudinga. Turime matyti bendrą vaizdą ir nuolat galvoti apie visas proceso grandis, visus etapus. Taip pat turime derinti proceso veiksmingumą su tiekimo veiksmingumu, tai padės rasti gerą ilgalaikį sprendimą ir galiausiai taip pat būtina daugiau dėmesio skirti kritiniam medžiagom, kritiniam žaliavom. Svarbu yra ne tik masė, ne tik kiekis, bet ir kritinės žaliavos. Kritinės žaliavos randamos ne tik masė, ne tik bendrose kiekiuose. Tad turime užtikrinti, kad būtų išgaunami tie kritinių žaliavų kiekiai. Tai turi būti ne kiekybinis, o kokybinis išgavimas. Toliau, valdžios institucijos ir pramonė. Pramonė turi dirbti kartu su vyriausybė, jie negali dirbti atskirai, turi dirbti kartu visi pramonės atstovai. Taip pat turime taikyti naujoves, inovacijas, taikyti naujas technologijas, naujus produktus. Taip pat turime didinti išgavimo pajėgumus, stiprinti ekonomiką, kurti darbo vietas. Ir manau, kad tai padėtų išspręsti daugelį dabar susikloščiusių problemų ir padėtų didinti perdirbimo apimtis. Toliau, kitos suinteresuotos šalis, NVO pavyzdžiui, jos e, turi skleisti, skatinti tą visą grandinės principą, taip pat labai svarbu užtikrinti holistinį, visą apimantį požiūrį, įtraukti procesą visas suinteresuotas šalis. Taip pat svarbu bendradarbiauti su tarptautiniam organizacijom ir jos turėtų remti regioninės iniciatyvas, nes tai paspartintų visą procesą. Proceso paspartinimas reikštų didesnį proceso veiksmingumą, geresnius rezultatus. Ir pabaigai dar pasakysiu, kad tikrai atėjo laikas iš esmės viską keisti ir nuo atliekų tvarkymo pereiti prie išteklių tvarkymo. Ir e, nebereikia koncentruotis į masę, į kiekį, reikia koncentruotis į kokybę. Nuo tradicinio atliekų verslo pereiti prie perdirbimo principų, tai tikrai labai svarbus aspektas ir galiausiai pramonė turėtų perdirbimo procese išvelgti tam tikras galimybės, o ne tik tai tam tikrą naštą, kuri galėtų būti sukūriama. Tad Manau, kad, e, kaip jau sakiau, egzistuoja ES tikrai nemažai teisės aktų šiame kontekste, juos tiesiog reikia tinkamai taikyti, prižiūrėti, kaip jie yra taikomi, tai yra įvairūs atliekų teisės aktai, medžiagų pakartotinio panaudojimo, perdirbimo teisės aktai. Tai tikrai padėtų sustiprinti mūsų ekonomiką, užtikrinti e, žaliavų išteklių saugumą, bet labai svarbu taikyti inovacijas, naujas technologijas. Tad potencialas didžiulis, tiesiog reikia pasiraitoti rankovės ir kibti į darbą. Tikoju ponui Cuma už puikų pranešimą. Ir dabar suteiksiu žodį Stefanui Arditi. ES aplinkosaugos tarnybos atlikų politikos atsakingas darbuotojas. Labas rytas. Dėkuoju, kad jūs pakvietėte mus į šių, šios klausimus. Europos aplinkosaugos biuras yra nacionalinių nevyriausybinių organizacijų uh, uh, bendras biuras Aš norėčiau parodyti skaidres, tikiuosi jūs galėsite matyti jas savo ekranuose. Ir galbūt po to diskusijų metu jūs galėsite grįžti prie tų skaidrių. Aš norėčiau pakalbėti apie du svarbiausius dalykus. Pirmiausia, apie iš, išteklių saugumą ir pakalbėsiu apie didžiulės galimybės, kurias, kurios slypi ištekliuose. Ir taip pat e, pakalbėsiu apie mūsų gamtos išteklių sunaudojimą. Pastraisiais metais e, gamtos ištekliai naudojami vis intensyviau ir intensyviau tai vyksta jau per pastaruosius 30 metų ir todėl reikia pagalvoti, ar turime tęsti tokią veiklą ir toliau. Mes turime parodyti iniciatyvą ir atsižvelgti į gamtos išteklių sunaudojimo veiksmingumą. Šitas klausimas yra pakankamai techninio pobūdžio, tačiau Jis galbūt padės ir aptarti kai kurios kitus klausimus. Labai dažnai kalbama apie atsiejimą. Tai yra e, siekime sukurti daugiau ekonominės vertės, naudojant kuo mažiau gamtos išteklių. Todėl mums reikėtų pagalvoti apie mūsų e, vartojimo įgūdžius tam tikrose valstybėse, tam tikrose regionuose ir galbūt mums reikėtų pasukti lik būtent to atsijimo, naudojant išteklius. Kitas klausimus, kit klausimas mano pasisakymė bus susijęs su vietos, consider... vietos kasyba išteklių kasybą. Todėl reikia pagalvoti, koks potencialas yra pats primtiniausias ir prieinamiausias. Aš norėčiau priminti, kad tai pasakiusio kolegos mintis, kad perdirbant atsiranda didžiulis papildomų išteklių potencialas. Todėl taip pat reikėtų pakalbėti arba e, atskirai pakalbėti apie giluminę kasybą ir paviršinę kasybą. Apie 60 tonų išteklių e, sunaudoja kiekvienas pilietis vidutiniškai, o pagamina apie 6 tonas e, atliekų. Aš neturiu dar galutinio atsakymo, kaip suformuluoti mūsų e, prioritetus, kaip nevyriausybinio organizacijų bendryje mes manome, kad reikia skatinti tam tikrą prioritetų e, kūrimą. Yra, jau yra suformuoluotas trys pagrindinės kryptis arba ramščiai ir mes manome, kad labai svarbu didžiausią dėmesį telkti trečiajam ramšiui. Tai yra pirmiausia pagalvoti apie tai, kaip vartojame, naudojame savo išteklius, kaip padidinti jų veiksmingumą, kaip užtikrinti didesnį perdirbimą ir pagalvoti apie naujas e, strategijas kasybos rytyje. Aš negaliu pasakyti, kad kitos, kitie ramščiai nėra naudingi, veiksmingi, tačiau mes manome, kad trečiajam ramščiui vis dėlto reikia teikti daugiau dėmesio, kadangi mes galėtume tiksliau ir veiksmingiau dirbti, naudodami gamtos išteklius. Yra labai yra svarbus keturi klausimai, į kuriuos buvo prasyt, prašyta atsakyti ir jie šiuo atveju susiję ir su kasyba ir taip pat bio įvairovės išsaugojimu. Tačiau labai svarbu pasakyti ir priminti, kad bio įvairovė, nors ją labai sunku įvertinti, vis dėlto reikia pasakyti, kad jos išsaugojimas kelia mums daugybę rūpeščių. Todėl galvojami apie vietos kasybą, mes turime pagalvoti ir apie bio įvarovės įsaugomą ir ar tikrai tai yra mūsų prioritetas. Aš taip pat bandysiu atsakyti ir kitus klausimus. Kalbant apie kritinės medžiagas, kurios yra, nust... kurių sąrašas yra sudarytas Europos komisijoje, matome, kad ne visos tos kritinės medžiagos, dėl kurių e, labai baiminasi, yra randamos Europoje. Todėl norėčiau paklausti pirmiausiai, ar mums reikia intensyvinti vietos kasybą jeigu, kaip Stefanas minėjo, tos kritinės medžiagos sutelktos labiau e, miesto savartinuose, o ne e, savartinuose, kurie yra įsteigiami nacionalinėme vietos lygmenyje. Į tai reikėtų atsižvelgti. Taip pat norėčiau kiek daugiau pakalbėti apie išteklių išgavimą iš uh, atliekų, iš savartynų. Galvojant apie tą išgavimo veiklą, reikėtų kalbėti apie tvarę tvarų atliekų tvarkymą, kadangi šita veikla visada turės ilgalaikio poveikio ir uh, uh, konkrečiai teritorijai ir tolesniai aplinkai. Kam reikalinga Natūra 20 20, kadangi šita strategija numato daugiau galimybių tvarkant e, gamtos resursus vietos lygmenyje ir taip pat vykdant e, kasybą e, regionų lygmenyje. Todėl reikia sukurti atitinkamus tinklus ir Mums Europoje reikia pasiūsti labai aišku signalą ir jeigu mes norime uh, išsaugoti Natūra 2000 tikslus, mes turime pagalvoti, ar mes turėtume sutikti su vietos kasybos e, politika, kasybos veiksmais. Ir be to, norėčiau pagalvoti kartu su jumis, kas yra šiuo metu vietos kasyba kadangi yra bandoma iškasti daugiau žaliavų, tačiau kita vertus tam tikros e, specifinės atlikos, tai statybinės atlikos ne visada yra e, potencialios papildomų, potencialus papildomų žaliavų šaltiniai. Aš norėčiau sutelkti dėmesį daugiau, atsakydamas į klausimus diskusijos metu, todėl nenorėčiau ilgai kalbėti šio pasisakymo metu ir norėčiau tik apibendrinamas pasakyti. Galvodami apie e, trečią ramstį ir apie inovacijas, turėtume pripažinti, kad kitos, kiti ramščiai tiesiog trukdo įgyvendinti tą inovacijų modelį, kadangi pagal trečiąjį ramstį mes galime sutelkti labiau mūsų dėmesį svarbiausius dalykus ir e, suprasti, kad valstybės narės negali pakeisti ES bendros strategijos. Intensyvindami savo tarptautinę prekybos veiklą galbūt kiek provokuodamas pasakysiu, nežinia, ar nauja tarptautinės prekybos praktika nėra, nenuves mūsų į naująjį neokolonializmą. Todėl mes turime atsižvelgti į savo svarbiausius poreikius, bet neturėtume E, nustumti į šalį mūsų tikslų siekiant išsaugoti aplinką ir bio įvairovę. Ir aš dar kartą kalbėjau, kad daugiausia atliekų yra sukaupiama miesto savartynuose ir čia slypi didžiulis potencialas ir mes manome, kad reikia pradėti nuo trečiojo ramščio. Mes turime uh, pradėti įgyveninti tokią atliekų perdirbimo strategiją, kad jinai būtų naudinga visai ES. Dėkoju už jūsų dėmesį. Paskutinėje skaidrėje matote, kad jūs turėsite balsuoti vasario trečiąją dieną. Labai svarbiu klausimu ir aš tikiuosi, kad jūs tinkamai pasirinksite. Auch bei Ihnen ganz herzlich bedanken und Širdingai dėkoju ir Jums. Ir dabar pirmosios diskusijų dalies pabaigą užbaigs panas Štef, dr. Štefanas Mayeris, Vokietijos pramonės konfederacijos pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už kvietimą, gerbiami parlamento nariai. Noriu atsiprašyti, kad šiek tiek vėlavau atvykti. Taip, taip, kolegos, to kalbėsiu vokiškai, bet pradžiai norėjau įžangą padaryti angliškai. Ir e, tik atsiprašyti už vėlavimą, na, o dabar jau perėsiu prie vokiečių kalbos. Ja, ich wollte nicht nur für die Einladung zu dieser Anhörung danken norėčiau ne tik padėkoti už kvietimą į šį renginį, bet taip pat ir už parodytą dėmesį jūsų ES žaliavų strategijai ir žaliavų tiekimo užtikrinimui. Nuo 2008 metų mūsų manimų buvo padaryta nemažai pažangos dirbanties Europos žaliavų strategiją. Tiesa, reikia pasakyti, kad Vokietijos pramonė nemano, kad mes jau pasiekėme tikslą. Šiandieną iš tikrųjų komisija ketino pateikti komis, kom, komunikatą dėl veiksmingos žaliavų strategijos. Deja, tenka apgailestauti, kad e, komunikato pristatymas ir toliau atidedamas. Tad tik dar labiau džiugina tai, kad e, bent jau jūsų komitetas, e, parlamento įtrė komitetas, ketina pateikti pranešimą nuomonę savo iniciatyvą dėl veiksmingos žaliavų strategijos Europoje. Kokia situacija, kaip ją žvelgia Vokietijos pramonė? Iš tikrųjų, e, apsirūpinimas retomis žaliavomis kelia problemų. E, Kinijos e, veiksmai apribojo mūsų galimybės, ketinama ir toliau riboti eksportą, taigi situacija ir toliau liks ištempta. Taip pat ir kitų žaliavų atveju susidurėme su problemomis. Tokia situacija be abejo kenkia įmonių e, veiklai ir jos testinumui taip pat ir vartotojams. Eks, eksportas iš Rusijos sudaro 50 procentų, tai vienas iš drastiškiausių pavyzdžių. Taip pat ir į kitas šalis, be kita ko ir nelegaliai, yra eksportuojama. Situacija dar labiau suprastėjo padidėjus žaliavų kainoms. Taip pat ir kalbant apie trečiąjį apsirūpinimo žaliavomis ramsti, mūsų manimų situacija tikrai nepagerėjo. Prieiga prie žaliavų tampa vis sudėtingesnė, ypač e, turint omenyje protekcionistinę politiką, taip pat ir pernelyg e, intensyvų turimų žaliavų išnaudojimą kai kuriuose e, kasybos vietose. Turime konstatuoti, kad visų trijų ramščių e, padėtis kritiška. Ir kągi mes čia galime padaryti? Turime užtikrinti įmonių veiklos testinumą. Ir nuolat pabrėžiama tai, kad e, apsirūpinimas žaliavomis yra vienas iš e, ekonomikos prioritetų. Kalbant apie importuojamas žaliavas, įmonės turi tokias priemonės kaip tiekimo ryšių diversifikavimas, taip pat dalyvavimas žaliavų projektuose ne ES. Abu instrumentai gali ir turi būti veiksmingiau naudojami. Tačiau taip pat aišku ir tai, kad dalyvavimas apsirūpinimo žaliavomis projektais e, nėra, projektuose nėra vienintelis sprendimas. Vokietija eksportuoja žaliavų per metus už daugiau negu 80 milijardų eurų ir apie ketvirtadalis to yra metalai reikia užtikrinti tiesioginį ar netiesioginį dalyvavimą e, kalnakasybos vietose, nes e, mes visuomet liksime šiek tiek priklausomi nuo žaliavų tiekėjų. Veiksmingumas yra labai svarbus principas. Tiesa, mūsų manimų įmonių veikloje jis jau yra užtikrinamas. Jeigu įmonės e, naudoja žaliavas veiksmingai, tai gali konkuruoti tarptautinėse rinkose. Dėl to labai vertiname tai, kad kai kuriuose srityse dar galima tiesa pagerinti naudojimų žaliavų veiksmingumą, tačiau nemažai jau yra pasiekta. Nėra taip, kad, kad, jok, kad jokių išeičių neturime. Tiesa, reikia labiau apie tas išeitas diskutuoti, nes e, su žaliavomis, su jų tiekimu susijusios įvairios ekonominės, socialinės ir kitos problemos. Labai svarbu užsitikrinti prieigą prie pirminių, svarbiausių žaliavų Vokietijoje ir taip pat visoje Europos Sąjungoje. Reikia užtikrinti keliamų reikalavimų proporcingumą Bet tas pats pasakytina ir apie antrinės žaliavas. Ir čia reikia imtis veiksmų. Ir politika čia turi šitą nuveikti. Pirmiausia, reikėtų pasveikinti tai, ką pasiekė politika iki šiol. Europos Sąjunga yra ėmusis svarbų, svarbių žingsnių vis, visų trijų ramščių atveju. Yra e, pradėta PPO procedūra dėl Kinijos, dėl eksporto apribojimų čia vykdomų. PPO procedūros, kiek žinome, yra labai sudėtingos, ilgos, taigi greitai situacija nebus išspręsta. Tačiau komisija tai inicijuodama bent jau parodė, jog imasi veiksmų ryštingai ir kad jai rūpi valstybių narių problemos. elektroninės įrangos ir, elektroninės, ir, ir elektroninių atliekų tvarkymo direktyvos patvirtinimas taip pat pagerino mūsų padėtį, sustiprino eksportuotojų išeities tašką. Na, o gairės dėl žaliavų gavybos, atsižvelgiant į Natūra 2000 rezervatus parodė, kad e, nebūtinai visos Natura 2000 vietos automatiškai yra uždraustos kaip gavybos vietos. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vis dar egzistuoja prekybos konkurencijos iškraipimų, kuriuos reikia šalinti. Yra naudojama e, bendroji lengvatų sistema su kai kuriomis šalimis, tai iškreipia veiklos sąlygas. Tad e, reikia galvoti apie daugiau prekybos susitarimų, apie prekybos susitarimų sudarimą su vis daugiau šalių. O siekiant užkirsti kelią nelegaliam atliekų eksportui, reikia numatyti dar griežtesnės taisyklės senos elektroninės įrangos tvarkymui. Tiesa, valstybės narės čia turi nemažą atsakomybės dalį, bet komisijai visgi tenka kita nemaža atsakomybės dalis už šių procesų stebėjimą. Seni automobiliai šiuo metu vis dar nelegaliai, gana dideliais mastais yra eksportuojami iš Europos Sąjungos. ES dar turi ir toliau vesti dialogą dėl Natura 2000 e, saugomų vietovių ir stiprinti ES pozicijas. Tokiu būdu galėsime atsakyti į iššūkius, kuriuos kelia dabartinė apsirūpinimo žaliavomis situacija Europoje. ES turėtų duoti impulsą inovacijų partnerystėje žaliavų srityje. žaliavų iniciatyvos e, komunikate jau yra paminėta kai kurių veiksmų, tačiau įgyvendinant priemonės reikėtų dar daugiau nuoseklumo ir griežtumo, nes konkurencijos iškraipimai vis dar egzistuoja. Taip pat labai svarbu, kad ES žaliavų iniciatyva būtų dar labiau stiprinta dar, dar stipriau paremta visais trimis esminiais ramščiais. Nes e, prieiga prie žaliavų tampa vis sudėtingesnė, žaliavų vis mažėja ir nepanašu, kad ši tendencija ateityje pasikeistų. Žaliavos labai, svarbus, labai svarbios pasaulio raidai. Mūsų technologijos ir toliau plėtojamos įvairiose srityse. Tad reikia veiksmingos strategijos, kad išvengtume problemų žaliavų srityje. Turime užkirsti kelią nelegaliai priekybai, antrinėmis žaliavomis. Tiesa, reikėtų aiškiai perspėti komisiją dėl to, kad nekeltų papildomų biurokratinių kliūčių įmonių veiklai. kilmės reikalavimai neretai yra sunkiai išpildomi. Ir neretai nuvaro į bankrotą įmonės, kas yra visiškai nepateisinama. Reikėtų be abejo galvoti ir plačiau, užtikrinti tai, kad komunikato pirminis tikslas užtikrinti gerą ES apsirūpinimą žaliavomis, nebūtų paleidžiamas iš akių ir nepainiojamas būtų su kitais keliamais tikslais. Apsirūpinimo žaliavomis saugumo aspektas, jos stiprinimas yra svarbus, reikia mažinti pirminių žaliavų naudojimą pramonėje, tai yra vienas tarpinių tikslų veiksmingos strategijos link. Ir džiaugiamės, kad ši iniciatyva ir toliau bus pavyzdinė iniciatyva komisijos nario Tajani kūruojamoje srityje tikimės, kad pranešimas, kurį rengėte, bus geras impulsas ateitie formuluojant veiksmingą Europos žaliavų strategiją. Dėkuoju Jums uždėmesi. Nuoširdžiai dėkuoju už Jūsų pranešimą. Taigi dabar pirmas e, diskusijų raundas. Jau kolegos paprašė žodžio Paul Rubich. Dėkuoju už labai įdomias mintis, pranešimus. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate ryč direktyvą, kokį poveikį ji galėtų turėti apsirūpinimui žaliavomis, žaliavų saugumui, kaip jūs manote, kokią įtaką turės šios direktyvos įgyvendinime žaliavų rinkose. Ir Ar jūs manote, kad pagal aštuntą mokslinio tyrimų programą reikėtų numatyti kokią nors bendrą jungtinę e, e, iniciatyvą ir kaip jūs manote šioje srityje, kokį vaidmenį vaidina dvi šaliai susitarimai ir daugia šaliai susitarimai? Bütikofer. Pirmininkė, norėčiau paklausyti Čioma ir Majer. Ponas Čioma. Jūs kalbėjote, kad tam tikrose srit, perdirimumo srityje dar nedirba pakankamai e, veiksmingai arba apskritai tas perdirimas nepasiteisina. Kokius mechanizmus politikai jūs galėtumėte pasiūlyti, kad siekiant perdėpti strateginiai svarbes medžiagas vis dėlto imtasi intensyvesnės perdirimo veiklos? Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs, ką jūs galvojate apie siūlymą veiksmingesnį padaryti perdirbimą, galvojant apie ekologinį dizainą ir galvojant apie visas perdirbamos smulkmenas jau kuriant gaminį kuriant jo dizainą. Ir taip pat norėčiau nu, paklausti, kokios priemonės reikalingos siekiant sustabdyti nelegalų svarbių medžiagų eksportą. Norėčiau nu, paklausti ir pono Majero dviejų dalykų. Jūs kalbėjote, kad labai svarbu užtikrinti prieigą prie e, gamtos išteklių Europoje. Taip pat buvo pasakyta, kad daugelis strategiškai svarbių gamtos išteklių Europoje yra neprieinami. Todėl klausiu, kokios žaliavos yra labai svarbios Europoje ir prie kokių žaliavų reikėtų Europoje užtikrinti prieigą, kam skirtumėte prioritetą. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kas yra pasakyta pirmajame komisijos komunikate. Tai yra kalbama apie bendrąją prekybos e, preferencijų sistemą. Mano manimu, antrajame variante jau nebuvo tokios nuostatos, tad noriu paklausti jūsų nuomonės, ar ES turėtų vykdyti tokią politiką valstybių, kuriuose yra daug žaliavų atžvilgių ir nesuteikti joms prekybos preferencijų arba leidimų, jeigu jos nelei, neužtikrintų mums prieigos prie jų gamtos išteklių šaltinių. Kaip aplinkos politikas aš labai džiaugiuosi, kad kalbame šiandien šią temą. Ne tik dėl to, kad kolega Biutikofer švenčia gimtadienį šiandien, bet ir dėl to, kad e, patys pranešimai mane labai džiugina ir be to reikia priminti, kad aplinkosaugos komitete prieš dešimt metų diskutavome apie tas pačias temas, tuomet mes bandėme priimti sprendimą dėl Tripolį ir dėl. dėl ko... elektroninių e, prietaisų. O šiandien Tripoli direktyvą pamin... Kaip? E, A, EE direktyvą paminėjo visi trys e, kalbėtojai. Šiuo metu Europoje yra 27 skirtingos sistemos pertvarkant, perdirbant e, atlikas. O galutinis rezultatas yra toks, kad Austrijoje perdirbama daugiausia atliekų, o pavyzdžiui, e, Austrijos pietinė kaiminė mažiausiai perdirba atliekų. Kai kurios valstybės perdirba 9 kg vienam žmogui atliekų, o kurios tik tai 2,6. Todėl nepakanka tik tai pageidauti pageidimų Visi paminėjo tą elektroninių atliekų perdirbimo direktyvą. Tai buvo labai teisinga, tačiau mano manimu muitininkas turi įrodyti, kad tie pervežami arba išvežami kompiuteriai yra atlikos, tačiau būtina įrodyti, kad tie panaudoti kompiuteriai iš tikrųjų yra uh, išardyti ir kad jie nėra naudinga, reikalinga atlieka. Mes turime įrodyti, kad šitie prietaisai gali būti dar ir dar kartą naudojami, panaudojant jų e, medžiagas. Reikia sukurti priimtinas sąlygas siekiant, kad būtų sustabdytas nelegalus svarbių žaliavų eksportas, reikia uždaryti visas spragas, skylės, kurios leidžia tęsti tokį nelegalų eksportą. Kitaip visos diskusijos šią temą bus beprasmės, nors pati diskusija yra labai svarbi, mes negalime čia naudoti jokios prievartos, mes turime tiesiog parodyti drąsą keisti tam tikrus dalykus, komisijos atstovai netvyko į šią diskusiją. Mes turėtume kalbėtis ne tik su pramonės atstovais, bet su komisijos atstovais. Komisija turėtų tiesiog imtis esminės peržiūros. Tačiau jeigu mes imtumėtumėmės iš vien veiksmų iniciatyvos, tai galėtume padėti ir pramonės politikai, ir aplinkai. Just... Ačiū pirmininkė. Reaguosiu į tai, kas jau pasakyta. Ponas Sumajo lik ir sako, kad turime teisės aktus, tačiau problema yra jų įgyvendinimas. Ar tam pritarė visi kalbėtojai ir ar tikrai manote, kad yra tam tikrų spragų gal teisės aktuose, kurias reikėtų užpildyti, nes panašu, kad kai kurie man ir taip. Kitas dalykas. Kaip žinote, mes lietai bet užtikrintai periname prie normų ir taisyklių energijos e, veiksmingam panaudojimui ir taupimui. Ar kas nors iš kalbėtojų mano, jog reikėtų tam tikrų taisyklių išteklių veiksmingam panaudojimui ir taupimui? Ar vis dėlto šis aspektas yra per daug sudėtingas, kad spręstumėm jį tokiu būdu? Toliau ponui Hartiti. Man labai patiko, kad jūs kalbėjote apie tai, kad reikia kalbėti ne tik apie pasiūlą, bet ir paklausą. Tai yra reikia stebėti ir paklausos tendencijas. Aš tam tikrai pritariu. Tačiau kokios būtų jūsų rekomendacijos dėl teisėtvarkos veiksmų? Ar reikėtų imtis priemonių per apmokestinimą, ar per rinkos mechanizmus? Gal turite kokių pasiūlymų? Toliau ponas Mayer matėme, matome, kas vyksta tarp Kinijos ir likusių pasaulio šalių dėl retųjų mineralų, kokia vyksta kova ir ar turite kokį nors planą B, ką daryti, jei dabar numatytos priemonės nepasiteisins. Ačiū. Next one, uh, Mr. Šimanski. Dėkuoju, pana Šimanski. Dziękuję bardzo. E, chciałbym zacząć od jednego sprostowania. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atitaisyti tam tikrą klaidą. Netiesa, kad Europa neturi prieigos prie išteklių. Mes turime labai daug vario ir sidabro išteklių didžiulius klodus ir išgaudami šias medžiagas galime išgauti ir kitus išteklius, tokius kaip reti elementai, reti mineralai. Tad aš tikrai norėčiau, kad mes visi įvertintumėm tuos išteklius, kuriuos patys turim. Buvo pristatyta tam tikra alternatyva, kalbant apie perdirbimą ir savuosius išteklius, tarptautinę priekybą. Tačiau man atrodo, kad mes neprivalome pasirinkti vieno elemento, vieno ramščio. Ne, mes galime panaudoti visus tris ramščius. Buvo sakoma, kad reikia mažinti vartojimą ir naudojimą, tačiau man atrodo, kad tai yra nerealistiška, taip pat tai yra pavojinga. Todėl, kad tai iš esmės reiškia, kad mes sumažinsim savo pramoninę veiklą, pramoninius pajėgumus, tuo pat metu sumažinsime ir mokslinius tyrimus bei plėtrą, o tai savo ruoštų reikš protų nutiekėjimą, nes mūsų mokslininkai tiesiog išvyks ieškoti geresnių na, ganyklų kitose šalise. Dar vienas dalykas. Buvo sakyta, kad reikia mažinti naudojimą, vartojimą, pramonės aktyvumą, tačiau aš sakyčiau, kad reikėtų su tokiom pastabom elgtis atsargiai. Thank you, Chair. Kolegė Merkis. Dėkoju. Ačiū visiems kalbėtojams už puikias prezentacijas. Taip, aš tikrai pritariu tam, kas buvo sakyta dėl naudojimo, dėl vartojimo, ką sakė ponas Adyti. Ir mano klausimas labai panašus. Kaip galime įtakoti naudojimą ir vartojimą ir tendencijas vartojimo ir naudojimo? Ar tai turim daryti per teisės aktus? Man atrodo, kad kartais mes per daug reglamentuojame ir per mažai raginame arba stimuliuojame. Galbūt reikėtų ieškoti kitokių įtakos būdų, kitų skatinamųjų priemonių. Tad labai vertinu tai, kad jūs kalbėjote apie pakartotinį naudojimą medžiagų. Man atrodo, kad mes dažnai tiesiog per daug lengva ranka išmetam kažkokį daiktą ir norime pradėti viską iš naujo. Turbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti pakartotiniam medžiagų ir produktų naudojimui. Nes būtent tas pakartotinis naudojimas turėtų būti akcentuojamas. Aš suprantu, kad mes norime e, energetinio efektyvumo didesnio, tačiau galbūt viską galima suderinti. Ir galbūt nereikėtų tam tikrų prietaisų gaminti nuo nulio, o tiesiog paimti kai kurias sudėtinės dalis iš kitų anksčiau naudotų prietaisų ir jas panaudoti busimame kitame prietaise. Tiesiog tokį procesą pasitelkti. Vis dėlto yra keli dalykai, kurie man kelia didžiulį nerimą. Mes visi norime ir ieškome tų pačių medžiagų, tų pačių žaliavų. Ir E, man tai yra susiję su, na, sakykime, palyginimu tarp iPhone'o naudojimo ir vėjo turbinų arba vėjo jėgainių. Juk visi norime naudoti atsinaujinančią energiją, tačiau jei vėjo jėgainiai reikia irgi tos atsinaujinančios e, energijos, tai man atrodo, kad geriau būtų tą energiją skirti būtent vėjo jėgainiai, o ne savo telefonui. Taigi, mums lik ir kyla tam tikras interesų konfliktas, nes tos pačios žaliavos nori kelios suinteresuotos šalis ir kažkaip mums reikės pasirinkti. Ir reikės nustatyti tam tikrą hierarchiją, kaip geriausiai panaudoti tą žaliavą arba kas geriausiai ją galėtų panaudoti. Nebūtinai mes tai padarysime, aš tikrai nesakau, kad mes tą hierarchiją nustatysime, tačiau kalbėkime apie kitą retą išteklių biomasę jos šiomis dienomis reikia visiems. Jos reikia energetikai, farmacijai, taip pat norime gaminti biologiškai suyrančius produktus, tad biomasė reikalinga visiems, tačiau kas ją gaus? Kam jie atiteks? Tad tikrai kyla klausimų ir, man atrodo, turėsime sukurti tokią sistemą, pagal kurią visi gautų tai, ko jiem reikia, tačiau, na, nepamirškime, kad kažkas tą kovą dėl tam tikrų produktų laimės, kažkas pralaimės. Ir dabar dar norėčiau grįžti prie perdirbimo. Europa priklauso nuo importo, tačiau mes eksportuojame labai mažai metalo laužo. Kodėl taip yra? Aš suprantu, kad yra tam tikros PPO taisyklės, kurių turime laikytis, tačiau ar nėra būdų užkirsti kelią tokiam dideliam eksportui, galbūt reikėtų kurti naujas taisyklės dėl gamintojo atsakomybės. Pavyzdžiui, importuojame prekę ir gamintojas turi prisimti atsakomybę vėliau um, išvežti tas medžiagas, kurios lieka nuo tos prekės ar panašiai. Turbūt reikia kažkokių naujų taisyklių ir galbūt netgi reikėtų keisti mąstymą ir visuomenėje. Gut, ich bedanke mich für die vielen Fragen. Ačiū už daugybę įdomių klausimų. Manau, dabar tą klausimų raundą užbaikime, bent jau pirmąjį leiskime svečiams atsakyti, o paskui, jeigu norėsite, galėsite užduoti kitus klausimus. Ponas Coba, lik išmokau dabar tarti. Pone Coba, jums žodis. Question... Ačiū pirmininkė. Dėl ekonomiškai negyvybingo, sakykime, perdirbimo ir lyčio pavyzdžio, ką galima būtų padaryti. Man atrodo, kad yra du variantai, Mes daug dirbom su Eurometo asociacija, nagrinėjom įvairius pasiūlymus, kalbėdami apie žaliavų iniciatyvas ir su Eurometo ir institutu atitinkamu mes radom kelis galimus variantus. Visų pirma, moksliniai tyrimai. Turime tyrinėti šiuos produktus, kurie dabar ekonominė prasme nėra perdirbami. Ir turime ieškoti būdų gerinti technologijas. Antras dalykas, daug ko galime išmokti iš tos susigražinimo take back sistemos. Jau anksčiau kalbėdama sakiau, kad šiandien perdirbame dėl trijų priežasčių - dėl kiekio, dėl vertės ir dėl žalingų medžiagų. Kalbant apie žalingas medžiagas arba kenksmingas medžiagas, yra sukurta gera sistema, ji gerai veikia, viskas tvarkoj, tačiau tą take back sistemą dar reikėtų pagerinti, reikėtų išplėsti Ir būtent tokios sistemos, take back sistemos žalingom medžiagom galėtų būti išplėstos, įtraukiant kitus produktus, kuriuose yra medžiagų, kurios bent jau šiandien kol kas nėra perdirbamos. Toliau dėl e, ekologinio dizaino. Pakartosiu tai, ką jau sakiau, dėl e, ekonomikos, dėl pramonės Labai dažnai ekonomika susijusi su ta bendra produktų grandinė, su tiekimu. Priminsiu, kad jau kalbėjau apie perdirbimą, apie žaliavų ciklo tą trečią ramstį, apie pakaitinės technologijas, tačiau mano nuomonė ne tik trečias ramstis, bet ir kiti du ramščiai yra labai svarbus ir jie tikrai yra būtini, nes reikia ir pirminių žaliavų, ne tik antrinių. Mūsų pramonė teikia medžiagas, žaliavas, kurios panaudojamos tam tikrose produktuose juos gaminant arba tiesiogiai arba netiesiogiai. Pavyzdžiui, tai gali būti elektronikos prekės, automobiliai arba atsinaunančios energijos tam, tikros, e, tam tikri renginiai. Ir galiausiai pasibaigus to produkto naudojimui turime paimti tą produktą ir jį perdirbti tam, kad iš jo išgautumėm pirminės panaudotas medžiagas arba žaliavas ir jas vėliau galėtumėm panaudoti, kuriant kitus naujus produktus, panaudojant juos kitose renginiuose, pavyzdžiui. Norint tai padaryti, tikrai turime dirbti daugiau, turime daugiau dėmesio skirti visai grandiniai ir tam vertės išgavimui. Tokiu būdu galėsime skatinti naujas technologijas ir tokiu būdu rasim geresnių būdų perdirbti produktus. Pateiksiu pavyzdį. iPadas. Pirminėme jo variante nuo iPado negalėjote atskirti baterijų elementų. Jie buvo tiesiog sulituoti į vieną ir negalėjote jų atsijėti ir atskirai vėliau panaudoti arba perdirbti. Tačiau dabar naujesniuose modeliuose tai jau yra pakeista. Toks būtų pavyzdys, kuris aiškiai rodo, kad reikia tikrai daugiau mąstyti, daugiau vystytis, daugiau te naujų technologijų ir kad reikia ieškoti mažiausiai sąnaudų geriausiam rezultatam. Toliau kitas e, klausimas buvo dėl um, sprendimų kokius galim pasiūlyti. Na, man atrodo, kad reikėtų taip keisti e, muitinių kodeksą ir šiek tiek keisti muitinių deklaracijų formatą tam, kad galima būtų aiškiai pažymėti, kas įvežama, kas išvežama, kas gali būti panaudojama, pernaudojama ir kas yra pirminės medžiagos produkte, kas yra antrinės. Tad reikia keisti tas deklaracijas šiek tiek, nes dabartinėse nėra kaip pažymėti aiškiai, kas yra įvežama. Toliau kitas dalykas - sertifikavimo sistemos reikėtų. Pavyzdžiui, reikia nurodyti galutinę perdirbimo įmonę, nesvarbu, kur jį įsisteigusi, ar Europoje, ar kur nors kitur. Ir toks sertifikavimas, sertifikatų išdavimas tikrai būtų naudingas, jis padengtų daug svarbių aplinkosauginių kriterijų, ekonominių kriterijų ir sistema neturi būti labai sudėtinga. Tiesiog reikia užtikrinti, kad laikomasi minimalių kriterijų ir užtikrinti, kad galėtų vykti perdirbimas. Ir jis turi vykti ne tik tinkamoj aplinkoj, tačiau taip pat ir turi būti maksimaliai išgaunamos ir gražinamos anksčiau panaudotos medžiagos. E, taip, mes anksčiau diskutavome su komisijos atstovais, tačiau kol kas atrodo, kad uh, reikia papildomų tyrimų, kol kas negalima pasiūlyti aiškaus naujo teisės akto, ypač jeigu norime, kad e, eksportuotojas e, metalo laužo būtų atsakingas už tam tikrus principus. Toliau, pono Lambert, klausimas dėl spragų. Taip, be abejo, yra tam tikrų spragų, gal aš prieš tai nelabai aiškiai apie tai kalbėjau. Manome, kad jei dabartiniai teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami, tai mes situaciją jau būtumėm pakeitę dramatiškai dėl surinkimo medžiagų, dėl perdirbimo. E, ir spragų yra, pavyzdžiui, dėl surinkimo tikslų. Jei norite surinkti mažesnius e, produktus, mažesnius prietaisus, tai turi būti taikomos vienokios taisyklės, tačiau mes turime siekti kokybės, ne tik kiekybės surenkant produktus, bet ir Ne tik kiekybės, atsiprašau, bet ir kokybės. Toliau klausimas dėl mokslinio tyrimų ir plėtros. Dėl rizikos, kad prarasime savo mokslininkus, kad prarasim konkurencingumą ir pramonę. Na, taip aš pritariu tam, ką sakėt. Perdirbimas tikrai turi didžiulį potencialą ir gali padėti Europos pramoniai plėtotis, gali pritraukti naujų investicijų. Ir aš kalbu ne tik apie naujus darbuotojus, sakykim, gamyklose ar įmonėse, ne, aš kalbu apie mokslinius tyrimus, apie, plėtro, apie plėtrą, nes mokslininkai galėtų daryti tyrimus ir ieškoti naujų perdirbimo technologijų. Toliau dėl pakartotinio panaudojimo. Kaip jau sakiau, taip, pakartotinis panaudojimas turėtų būti svarbus aspektas, turime jų koncentruotis, tačiau reikia kalbėti ne tik apie tai, kad dar kartą panaudojamas produktas, bet kad iš jo sėkmingai išgaunamos pirminės medžiagos ir jos irgi vėliau gali būti sėkmingai panaudojamos, tuomet, kai produktas jau nebe, nebenaudojamas praktikoje. Dėkuoju už klausimus. Aš nežinau, ar galėsiu į visus atsakyti, tačiau aš pabandysiu sutelkti dėmesį į du dalykus. Pirma, vartojimas. Norėčiau šiek tiek ištaisyti klaidelę. Aš sakiau, kad mes neturėtume atsakyti trijų ramščių, bet sakiau, kad jeigu mes kalbėsime tik tai apie trečiąjį ramstį ir apie suvartojimą ir perdirbimą, tai galbūt tada galėtume padaryti pirmąjį ir antiramščius veiksmingesniais. Aš nesakiau, kad nereikalingas pirmasis ir antrasis ramščiai, tačiau pasakiau, kuris yra svarbiausias. Dėl suvartojimo. Aš nesakiau, kad nereikia kreipti dėmesio į sunaudojimą aš sakiau, kad va, pramonė turėtų galvoti apie išteklių veiksmingumą. Ir tai galėtų su, sukurti daugiau inovacijų. Kai mes kalbame apie mūsų išteklių sunaudojimo mažinimą, aš turiu omenyje taip pat ir pramonės veiksmingumą, apie galimybę išnaudoti jos inovacinį mokslinių tyrimų potencialą ir taip toliau. Tačiau mes negalime neatsižvelgti į sunaudojimo. Aš sutinku su jumis, kad labai sunku ES lygmenių E, išleisti teisės aktus, kurie galėtų kaip nors reglamentuoti arba daryti įtaką mūsų e, e, sunaudojimui. Tačiau tas žaliavų naudojimas yra labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, peržiūrėdami jau egzistuojančias atliekų perdėlimo direktyvas, mes pabandėme vis dėlto uh, pagalvoti apie sunaudojimo apimtis dėl ekolo dizaino. Šiuo metu yra tobulinama ši e, sistema, tačiau turime atsižvelgti įvairiausią kompiuterinę techniką, žaidimus, e, E, spausdinimo įrangą ir taip toliau. Ir reikia pabandyti perdirbti daugybę šioje srityje panaudojimų metalų. Tačiau kokie reikalavimai yra numatyti šių medžiagų perdirbimui, atskirimui, nieko nėra padaryta. Todėl aš manau, kad e, teisėkuroje yra pakankamai daug spragų, reikia atkreipti dėmesį į pramonės išteklių veiksmingumą ir taip pat į žalivų sunaudojimo veiksmingumą. Apibendrinamas įvairius klausimus norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų teisės, teisėjų kurios srityje yra pakankamai daug spragų, yra daugybė pavyzdžių, kai nėra panaudojamos visos turimos galimybės, teisės aktai. Atliekų direktyva yra priimta. Pagal ją reikia užtikrinti atliekų surinkimą, įgyveninti tikslus ir jeigu mes to nepadarysime, tai tuomet mes negalėsime užtikrinti veiksmingos atliekų uh, praktikos, yra siūlomos įvairios inovacijos, yra įvairiausių neįstatyminių būdų ir priemonių, yra rinkos priemonių ir šioje atliekų direktyvoje yra numatyta atsakom, atsak, ats, paskira kiekvieno gamintojo iniciatyva, atsakomybė. Tai reiškia, kad rinka turi numatyti tam tikras paskatas, kad gamintojas būtų suinteresuotas surinkti ir atskirti atskiras dalis e, prietaisuose, todėl reikėtų į teisės aktus įtraukti ir tam tikrus rinkos instrumentus, paskatas, Tuo labiau, kad mes žinome, jog naudodami perdirbtas medžiagas mes išsaugome ir aplinką, ir mes užtikriname energetinį veiksmingumą. Ir jeigu, sakykime, įmonė įgyvenina tam tikras konkrečias perdirbtų medžiagų normas, tai tuomet galbūt įmoniai galima skirti tam tikrų papildomų kreditų e, energetikos e, veiksmingumo sistemoje. Todėl mes galime susijęti aplinkosauginius reikalavimus ir taip pat suteikti tam tikrų papildomų kreditų už atitinkamą veiklą rinkoje. Žinoma, labai sunku e, reglamentuoti išteklių apmokesnimo klausimą ES mastu. Jeigu mes pagalvosime apie kokius nors mokesčius, mes turime žinoti, kad reikės sumokėti ir atitinkamą kainą įsigijant produktą. Per pastaruosius 30 metų buvo bandyta numatyti įvairiausius mokesčius pramonės srityje, galbūt reikėtų pagalvoti ir kokios mokestį, kuris skatintų veiksmingai taupiai naudoti mūsų išteklius. Taip kaip mes nustatome tikslus energetiniam veiksmingumui, galbūt reik, būtų galima pagalvoti ir apie tikslus e, išteklių veiksmingumui. Kitas dalykas, ar tik, tie tikslai turėtų būti privalomi. Mes manome taip, privalomi tikslai turėtų sudaryti sąlygas ilgalaikiai kiam atliekų tvarkymui. Tam reikalinga veiksminga pramonės politika. Jeigu mes investuotojams parodytumėme kelią, kad šioje srityje yra didelis investicijų potencialas, jeigu mes galime užtikrinti didesnį veiksmingumą, tai ko gero sudarius teisės sąlygas būtų galima užtikrinti didesnį išteklių veiksmingumą. Prisiminkite vieną iš skaidrių. Jeigu norite užtikrinti resursų veiksmingumą, mes turime pagalvoti apie mūsų išteklių veiksmingumą naudojimų išteklių poveikį ir šalies viduje, bet ir platesniu mastu aplinkai ir taip pat pagalvoti apie tas nepanaudotas medžiagas, tos kaupiamos atliekos yra viena iš galimybių Europoje tačiau jie mes nepakankamai pasinaudojame. Taigi privalomi išteklių veiksmingumo tikslai turėtų būti nustatomi ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tų tikslų įgyvenimo veiksmingumą išorėje. Ir dabar žodis Štefanui Mairiui. Ačiū. Aš ko gero ne į visus klausimus spėsiu atsakyti, bet apie kelis bent jau užsiminsiu dėl REACH reglamento. Na, žinome, kad e, cheminių, e, chemijos pramonė e, kreipia dėmesį į jo taikymą ir iš tiesų jis kelia tam tikrų apribojimų, galbūt riboja apsirūpinimą žaliavomis taip pat, bet dar aiškių duomenų neturime. Žinome, jog dvišalius sustarimus um, galima kuo puikiausiai išnaudoti. Pavyzdžiui, su Ukraina 2007 metais tokį sustarimą sudarėme ir sakėme, kad neturėtų būti taikomos jokios lengvatų sistemos ir manyčiau taip, turėtume tą strategiją taikyti ir su kitomis šalimis bendradarbiaujant. Reikėtų išsemti visas kitas galimybės, ponė Būtikioferi. Um, reikia iš tiesų ieškoti būdų rimtai spręsti problemas. Ir vienas iš būdų yra pasakyti, kad e, mes e, apribosime lengvatų sistemas taikomas, jeigu nebus e, padary, sudaryta prieiga prie žaliavų. Dėl žaliavų perdirbimo, dėl nelegalaus eksporto, manau, kad reikia būti griežtiems, taikyti savo pačių išsikeltas taisyklės dėl elektroninės įrangos iniciatyvos, pavyž, direktyvos pavyzdžiui, čia yra numatytos e, privalomos taisyklės ir aiškiai numatyta, kuos, kaip e, skiriama sena elektroninė įranga e, nuo naujos ir turime tuos kriterijus tiesiog taikyti praktikoje, griežtai jų laikytis. Kritinės ir strateginės žaliavos Ne viena iš 14 komisijos identifikuotų kaip tokios žaliavos e, nėra išgaunama Europos Sąjungoje, tačiau tai nereiškia, kad e, mes neturime jokių strateginių žaliavų Europos Sąjungoje apskritai. Nes esminis kriterijus apie tai sprendžiant buvo tam tikra koncentracija tų žaliavų kai kuriuose šalyse, kurios gan jautriai žiūri į šį klausimą. Buvo paminėtas štai sidabras, varis, kurio aptinkama Europoje ir taip pat ir retų žaliavų, netgi nesenai sužinojau, yra netoli Flensburgo miesto, Vokietijoje aptinkama tiesa nedideliais kiekiais. Galvojant apie ateities technologijas, manau, kad visai gali būti, kad žaliava, kurios dabar nevertiname kaip strategiškos ar kritiškos, vėliau įgaus tokios reikšmės. Vokietijos pramonė be abejo labai susirūpinusi dėl eksporto apribojimų retoms žaliavoms, kurios taikomos Kinijoje. Mes 80 procentų savo retų žaliavų importuojame iš Kinijos ar yra planas B? Yra minčių Vokietijoje vėl grįžti prie kalnakasybos sektoriaus, um, į kurį nebebuvo kreipiamas toks didelis dėmesys pastarojų metų. Galvojama apie įvairias strategijas, apie diversifikavimą strate žaliavų e, tiekimo srityje. Kartais užsimenam apie Mongoliją, kurioje taip pat nemažai retų žaliavų aptinkama. Kazahstanas dar yra vienas iš variantų. Taigi yra tų planų B, tiesa, juos įgyvendinti dar kol kas nelabai realu. Ačiū. Dabar periname prie antro klausimų raundo. Pirmoji kalbės Angelika Nyblė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tik du trumpus klausimus. Norėčiau pasitikslinti dėl kai kurių dalykų, nes e, ne visai man aišku kur dar politika galėtų šitą nuveikti. Pirmiausia, dėl nelegalaus e, eksporto įvairių žaliavų ir atliekų. Ar turite skaičius? Aš suprantu, kad tai yra mm, juodoji rinka, e, tie skaičiai nefiksuojami, bet visgi kokio masto problema tai yra. Būtų gerai, jeigu bent viena valstybė narė galėtų įvardyti kokį nors skaičių. O taip pat minėjote, kad muitinių pareigūnams reikėtų sudaryti galimybės e, paprasčiau galėti įvykdyti patikrinimus ir nuspręsti, kas yra teisėta, kas ne. Reikia įvardyti aiškiai problemas, kad galėtume jas spręsti. Taigi gal turite kokiu nors e, ir pasiūlymų, kaip galima būtų elgtis ir kaip užtikrin, už, užkirsti kelią nelegaliam uh, atlieko eksportų iš Europos. Toliau dėl žaliavų gavybos mūsų šalyse. Kaip supratau, sakėte, jog sunku kartais e, kelti tą klausimą dėl prieigos. Sakote, kad e, sudėtinga tą padaryti, bet man neaišku, ar tai yra daugiau administracinio pobūdžio kliūtis, kurias išvelgėte, kur matote tų apribojimų ir ką ES dar turėtų nuveikti šioje srityje. Ačiū. Kolega Brizina. Za slovo. E, ja e, si. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, viskas, viskas e, teisinga tai, kas pasakėte apie perdirbimą. Viskas, ką aš girdžiu apie perdirbimą, man savaime suprantamas dalykas, kadangi mes, europiečiai, e, tiesiog pirmaujame šioje srityje pasaulio mastu. Tačiau, jeigu jau mes pradėjome diskusiją apie žaliavas, tai reikėtų pasakyti, kad ši tema yra susijusi su kita svarbia ES pramonės problema. Perdirbimas yra viena iš problemų ir ji prasideda tada, kai į rinką patenka naujos žaliavos, nauji metalai, tų metalų junginiai, kai iškyla didesnis jų poreikis ir Europoje, ir už ES ribų savaime suprantama daug ką galima išspręsti politiniais būdais, nes jeigu e, e, rinkos atsiveria, mes atveriame rinkas, tai mums turi atverti rinkas kitos valstybės siekiant e, atsivežti žaliavų. Kitas dalykas, euro ne vienintelė sprendžia tas žaliavų trūkumo problemas. JAV ta problema buvo išspręsta, numatant, kad strateginės medžiagos turi būti surinkamos, yra nusidėtos tam tikros konkrečios normos, kiekiai. Aš negaliu prisiminti konkrečių skaičių, tačiau tol, kol mes Europoje vadovausimės 27 skirtingomis strategijomis, kurios yra skirtos išgauti žaliavas, tol mes nepasinaudosime tomis teritorinėmis, geografinėmis galimybėmis ir galimybėmis, kurias suteikia mums 500 milijonų gyventojų ir mes tik tai žiūrėsime į Junktinės Amerikos valstijas arba Kinijos ar kitų teritorijų atstovus, kurie tiesiog uzurpuoja žaliavų išteklius kitose pasaulio regionuose. Mes galvodami apie atsinaujinančią energiją, apie tai, kad metalų, retų metalų poreikis didėja. Apie jį kalbame labai dažnai, tačiau mes turime suvokti, kad šią problemą e, uždraudžiusi eksportą sukūrė ne tik tai Kinija, bet ir mes, vakarų civilizacija, prisidėjome prie to, kad tokia problema iškiltų. Būtent dėl to, kad tam tikrų momentų gamtos apsaugai sutelkėme didesnį dėmesį negu gamtos išteklių išgavimui ir veiksmingam naudojimui. Kinija uždraudė retų metalų draudimą, tačiau tie retieji metalai dažnai yra e, labiau paklausus negu e, auksas. Tačiau kita vertus, Junktinėse Amerikos valstijose e, yra atitinkami įstatymai, kurie leidžia išgauti išteklius, o mes Europoje tiesiog tam tikras kasybos vietas uždarėme dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai. Todėl mes. Kokia... E, jak... E, Tauriųjų metalų rūda yra neiškasama ir todėl mes turime apsiriboti tiekimais iš Kinijos. Dabar mes turime spręsti tą konkrečią problemą, kurią patys susikūrėme. Sprendimų yra. Tol, kol mes neturėsime prieigos prie priminių e, gamtos išteklių, mes niekaip neišbrėsime iš krizės, kuri susidarė žaliavų srityje. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau visiems trim trims kolegoms padėkoti už labai aiškius samprotavimus, nagrinėjant atliekų perdirbimą ir už tai, kad mes perėmė prie aukštųjų technologijų. Dėkoju, kad jūs atvykote į šį komitetą pasidalinti mintimis ir Mano manimu, šita perdirbimo veikla turėtų būti derinama su tvare aplinkosaugos politika. Jūs sakėte, kad reikia nustatyti prioritetus, tiksliai veikti, ypač kai kalbama apie gamtos žaliavas. Yra ES sukurta atitinkama sistema, numatyta tam tikra uh, žaliavų naudojimo ir perdimimo sistema. Labai svarbu tiksliai įgyvendinti šią strategiją, nustatant konkrečiai, kokios žaliavos turi patekti į šitą ES strategiją. Pone Merkis. Ja, ik sluit me helemaal bij mijn collega Oelskok aan. Inderdaad, wat is nou precies de definitie? Aš pritariu kolegiai. Ką reiškia tos retos žaliavos arba žaliavos, kurių trūksta? Tačiau kalbant apie žaliavas apskritai, turėtume turėti omenyje, kad yra ne tik mineralų trūkumas, tačiau biomasės ir medienos taip pat trūksta. Ir taip pat trūksta ir kitų žaliavų. Todėl, man atrodo, pirmiausia reikia susitarti, kokios žaliavos yra retos. Mineralai, mano manimo, yra labai svarbi žaliava, tačiau pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymus ir už išsamius atsakymus į klausimus. Tačiau vieną klausimą nebuvo atsakyta. Būtent, kad mes visi siekiame naudoti tas pačias retas žaliavas, nors jas galima skirtingai naudoti arba jų galima netgi nenaudoti. Kadangi kartais e, žaliavą galima panaudoti tikslingiau ir ne taip tikslingai. Jeigu mes reguliuotume tą naudojimą e, kainą, tai susidurtume su problemomis, kadangi negalėtume sukurti E, švarių variklių, kadangi tam tikros medžiagos netinkamos, taip pat vėjo jėgainių mes negalime e, veiksmingai konstruoti ir kurti, kadangi kitos reikaling, tam tikros reikalingos medžiagos yra panaudojamos kitose sitise. Aš nežinau, ar tai turėtų reguliuoti rinką. Nenorėčiau leistis į šią diskusiją, tačiau manyčiau vis dėlto galvoti apie tam tikrą suvartojimų žaliavus hierarchiją. Eh, met enige schroom, want ik heb de sprekers niet gehoord. Um, maar... Eh, pone Van Bremt, ačiū pone pirmininkė. Turiu pirmiausia atsiprašyti eh, dėl to, kad nesiklausiau, neturėjau galimybės klausytis visų pranešimų, bet visgi girdėjau, kas buvo pasakyta apie elektroninių atliekų direktyvą ir apie klausimą, ką gali valstybės narės padaryti ši direktyva, kaip tik įrašyta į vasaro mėnesio mūsų mini plenarinę sesiją Bruselėje. Darbo tvarkė tas klausimas įtrauktas, taigi balsuosime šiuo svarbiu klausimu. Aš esu pranešėja ir tikiuosi, kad kitą savaitę balsavimo rezultatas bus e, toks, kokio tikimės, nes e, yra numatyti svarbus tikslai, pakartotinio panaudojimo tikslai. Taip pat siekiama bus kovoti su mm, pro, tokiamis problemomis kaip reeksportas tų atliekų. Tačiau valstybės narės ne visus aspektus remia, tad parlamentas susiduria su tam tikromis problemomis, nes jeigu valstybės narės nesutinka su pasiūlyme keliamais reikalavimais, kaip juos įgyvendinsime. Ir pirmiausia klausimas mano adresuotas ponui Mairiui, kaip pramonės atstovui, tačiau ir ponui Coma iš Umikor įmonės, kurią tikrai gerai žinau ir vertinu už puikų darbą. E, lobistinis darbas be abejo e, vyksta neretai parlamente ir puikiai vyksta, tačiau galėtų vykti ir tokiose šalise kaip Vokietija, kuri yra labai svarbi pramoninė valstybė ir galėtų pasirūpinti tuo, kad tokios problemos kaip pakartotinis panaudojimas, perdirbimas, tas planas B būtų daug griežčiau ir daug svariau remiamas ES. Ačiū. Dabar jau liko žymiai mažiau laiko sureaguoti į klausimus, skirsiu kiekvienam kalbėtojui po porą minučių. Ir pirmiausia, ponas Čioma, jūs pirmasis, prašom. Um, question... Dėkoju. Dėl duomenų apie nelegalų eksportą. Kadangi jis nelegalus, tai nėra oficialių duomenų. Tačiau norėčiau, kad kreiptumėtės į Impel, tiksliau pasiūlyčiau kreiptis į Impel. Jie dirba šioje srityje jie gali pateikti būtinos informacijos, nes jie atlieka labai daug tyrimų ir randa e, medžiagas, žino, kiek kur eksportuojama išvežama medžiagų. Man atrodo, kad vienas iš kalbėtojų jau kalbėjo apie būtent šį klausimą. Toliau labai svarbu įvertinti padėtį, aišku, tai yra sudėtinga, Tačiau vienas iš variantų būtų tiesiog e, lankytis besivystačiose šalise, tose vietose, kur yra e, atvežamos tos medžiagos ir tuomet bus aišku, kiek eksportuojama medžiagų. Mes manome, kad apie 40 procentų medžiagų yra eksportuojama. Tačiau tai yra tik tai toks preliminarus skaičius. Toliau, muitinės taip, su jom reikia dirbti ir jos turi koncentruotis ne tik į tai, kas įvežama, bet ir kas išvežama iš Europos. Tuomet turėsime daugiau veiksmingų tikslių duomenų. Toliau retieji mineralai ir medžiagos. Na nu ir pakalbėti apie tam tikras problemas, kurias turbūt patys sukūrėme. Pavyzdžiui, Kinija turi išteklių E, tačiau jie tam, mes savo šalise uždarome kasiklas dėl aplinkosauginių priežasčių, o Kinija tuo tarpu to nedaro. Jie tiesiog nori didinti iš savo šalies e, eksportą ir jie tai puikiai daro. Ir man atrodo, kad būtent tai yra geras pavyzdys, kad reikia vienodų taisyklių visiems. Dėl to ir siūlome privalomą sertifikavimo sistemą. Ypač įmonėm, kurios dirba perdirbimo grandinėje. Norime užkirsti kelią tokiai įdingai praktikai, Juk mes nenorime, kad medžiagos būtų naudojamos arba patektų į tokias šalis, kurios nesilaiko taisyklių. Aš kalbu ne apie visas medžiagas, aišku, tik apie kai kurias. Ir tikrai nenorime, kad būtų skirtingos sąlygos sukurtos įvairiom įmonėm. Priminsiu, kad čia kalbu apie antrinės medžiagas. Na, o dėl EEE e e direktyvos, e, man atrodo, svarbiausia yra taip įtikinti valstybės narės, kad jos taip pat laikytųsi bendros pozicijos ir tai padėtų tinkamai taikyti teisės aktus pasienyje ir tarptautinėme kontekste. Ačiū. Thank you, Chairman. Um... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, paminėsiu labai svarbų dalyką. Pone Merkės tai priminė. Išteklių trūkumas arba išteklių saugumas. Tai yra klausimas, kurį turime spręsti ir tam tikrų mineralų kontekste. Ir tai yra tik ilgalaikė tendencija. Turime būti pasiruošę šio klausimo sprendimui, turime suvokti, kad ateityje bus vis sunkiau gauti tam tikrų mineralų ir biomasė tikrai taps vienu iš kritinių E, elementų. Būtent todėl aš ir primiktinai sakau, kad reikia daugiau naujovių verslo kontekste, pramonės kontekste. Šiandien galbūt trūksta mineralų, o rytoj jau reikės kalbėti apie biomasę. Antra pastaba. Pusiausvira tarp aplinkos apsaugos ir išteklių. Tai yra labai svarbus klausimas ir būtina ieškoti tos pusiausviros tinkamos pusiausviros. Komisija jau pradėjo šį procesą, tai yra atsakymo ieškojimą ir jie jau dabar sako, kad tai yra kritinė žaliava. Vėlgi, kol kas mes prieigos prie tokių žaliavų neturime. Ir turime ieškoti tos pusiausviros. Taip suprantame, kad tai reikia daryti. Tačiau žinome, vienas iš atsakymų yra miestų kasyklos. Ir Galbūt reikia panagrinėti šį variantą, vėliau pereisime prie kitų variantų. Na, o dabar kol kas turim naudotas priemonės, kurias turim, tai yra pastelgti perdirbimą. Toliau kitas dalykas - EEE e e direktyva. Aš jau sakiau, kad ji yra tikrai puikia galimybė ir taip pat aiškinau, kodėl ši direktyva gali būti naudingas eksperimentas, jeigu jūs balsuosite už, todėl kad ji numato tam tikrus novatoriškus e, instrumentus, kurie galėtų būti panaudojami. Na, o kalbant apie eksportą, e, yra tam tikrų griežtesnių taisyklių numatytų šioje direktyvoje ir tų taisyklių reikės laikytis. Ir pabaigai atsakysiu poniai Nivler, Taip, mums trūksta duomenų dėl ilegal... neteisėto eksporto, bet ką mes žinome, žinome, kad yra didžiulis nuotėkis ir būtent apie tai mes duomenų turime. Ir tai yra pirmas žingsnis išsiaiškinant šią problemą ir mes žinome, kad bent jau 50 procentų nuteka nelegaliai šalti... į nelegalius šaltinius. Pone Nibler, kai kas buvo pasakyta apie nelegalų eksportą, Mes žinome, kad atliekų nelegalus eksportas yra viena iš kovos su nusikalstamumu sričių. Nėra laiko kalbėti apie kalnakasybą konkurencija kalnakatybos srityje Europoje, tačiau reikia pasakyti, kad tokia konkurencija egzistuoja, egzistuoja tam tikros teritorijos, tam tikri ištekliai, kurių kasyba yra suinteresuotos įvairios e, bendrovės. Tačiau reikėtų dar kartą pasakyti apie pramoninės žaliavas, kurios yra labai svarbios Tačiau, kai diskutuojama apie žaliavas apskritai, dažnai yra painiamas žaliavų savokos, tai yra pramoninės žaliavos, tai yra žemės ūkio žaliavos, kritiškos žaliavos, jas bandoma apibriežti priklausomai nuo jų įsigymo galimybių ir poreikio. Vokietijos pramonė mano, kad rinka yra veiksmingiausia priemonė užsitikrinant prieigą prie e, žaliavų šaltinių ir todėl politinėmis priemonėmis nedaug ką galima pasiekti. Daug kas teisingai buvo pasakyta apie perdirbimą, apie tris e, veiksnius ir vien tik perdirbimo tikriausiai neužteks užsitikrinant žaliavomis. E, reikia turėti galimybę prieiti prie Europos ir kitų valstybių e, žaliavų šaltinių, be kita ko ir užsitikrinti ir kritinių e, žaliavų tiekimą. Dėkuoju visiems trims ekspertams už labai įdomią informaciją mes maloniai pasinaudosime jų pasiūlymų pateikti papildomos informacijos. Todėl dabar skelbiu šio, šios pirmos diskusijos pabaigą, o dabar kviečiu kitus referentus ateiti į prezidiumą ir mes pratęsime savo diskusiją jau kitomis temomis.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 ladies and gentlemen, dear colleagues. You can. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ganz gerne mit der. Norėčiau e, pradėti e, kitos temos nagrinėjimą. Laiko, kaip visada, nepakanka. Mūsų darbo atvarkė labai glausta, todėl tiesiog pradėkime darbą. Antroje diskusijoje kalbėsime apie tarptautinius aspektus. Aš norėčiau pasveikinti poną Egert, Paulo Desa ir kolegą Sužyro Sem. Aš tikiuosi, kad daugmaž teisingai ištariau jūsų pavardės ir ilgai nekalbėdamas suteikiu žodį ponui Egert ekonomikos mokslų institucijos arba mokyklos Kolorado valstijoje. Sutikiu žodį jam. Good morning, uh, Mr. Chairman. Uh, Labas rytas, pirmininkė, kolegos parlamentarai. Dėkoju, kad pakvietė mane dalyvauti šioje diskusijoje. Mano pavardė Egert, aš esu universiteto profesorius Kolorado kalnakasybos mokykloje. Aš e, dirbu taikomųjų mokslų srityje, Junktinėse Amerikos valstijose. Aš norėčiau šiandien pateikti savo asmeninę informaciją apie padėtį Junktinėse Amerikos valstijose. Aš neatstovausiu e, Junktinėse Amerikos valstijų vyriausybės nuomonės. O po to, žinoma, aš atsakysiu jūsų klausimą. O dabar aš norėčiau apibendrintai pakalbėti dviem aspektais. Pirmiausia, išsakysiu savo asmenės mintis galbūt pateiksiu tam tikrus apmąstymus apie mano požiūrį į šią temą, o antroje dalyje aš tiesiog atsakysiu tuos keturis klausimus, kurie buvo suformuoluoti iš anksto. Aš norėčiau iš karto pradėti nuo savo asmeninės nuomonės mineralinių medžiagų artimiausių metų mums nepritrūks. Aš taip sakau, kadangi aš turiu tam tikrą nuomonę apie mūsų prieigą prie mineralinių ir, e, mano manim, neteisinga sakyti, kad tų mineralinių, mineralinių žaliavų nepakaks. Tų medžiagų prieinamumas ir tiekimo saugumas ir kiti dalykai. Reikia suteikti dėmesį į kaštus, geografiją ir į laiko perspektyvą. Mes turime galvoti ne tik tai apie ekonominius išgavimo kaštus ir perdirimo kaštus, taip pat perkelimą iš vienos vietos į kitą, Tačiau reikėtų pagalvoti apie aplinkosauginės ir socialinės išlaidas. Geografinis aspektas. Akivaizdu, kad dažnai e, baiminasi dėl to, kad ta gavyba ir gamyba yra sutaukta tik tam tikrame geografinėme areale ir todėl apriboja prieigą prie šitų žaliavų. Todėl reikėtų kalbėti apie geografinę koncentraciją ir importą. Kartais e, importuojama dėl to, kadangi išorės žaliavos yra geresnės kokybos negu vietos žaliavos. Kalbant apie laiko perspektyvą, ko gero turime kalbėti apie e, trumpalaikę laikotarpį ir ilgalaikį E, laikotarpį. E, kalbant apie trumpalaikius terminus, reikėtų pagalvoti apie tų išteklių trūkumą. Kartais e, pri, pristinga gamybos pajėgumų, kartais praeitie buvo padaryti neteisingi investiciniai sprendimai ir taip toliau. Tai yra skirtingi dalykai, galvojant apie ilgalaikę E, perspektyvą, kadangi čia jau turime kalboti apie geologinį prieinamumą ir taip pat technologinius gebėjimus pasisavinti tuos išteklius, tai todėl reikia sukaupti pakankamai geologinių ir technologinių žinių ir gebėjimų. Trečias mano pamastymas būtų apie. Uh, Aš, būdamas ekonomistas, aš didesnį dėmesį teikiu pačiai ekonomikai, o ne vyriausybiniai veiklai. Labai svarbu sukurti tam tikras paskatas, kad būtų uh, e, vadybinėme lygmenėje sukurti tam tikri uh, galimybės užtikrinti tiekimą. Labai svarbu, kad nekiltų kasybos bumas. Labai svarbu, kad ne tik tai kiniečių produkcija būtų pateikiama į rinką, bet to rinka e, suteikia pakankamai daug paskatų pačiam vartotojui ir ji e, ragina pateikti tuos svarbiausius produktus žaliavos, kurios yra reikalingos tam tikru metu. Kitas dalykas yra pakaitalai, pakaitinės medžiagos, kurios taip pat gali būti teikiamos į rinką. Ir dar vienas mano asmenis pastebėjimas, kad kartais rinka nėra panacėja kaip tokia ir reikia vyriausybei taip pat suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Vyriausybė vaidina tris svarbiausius uždavinius. Visų pirma, jinai reguliuoja tarptautinę ehm, prekybą, nustato atitinkamas prekybos sąlygas, galvojant apie Junktinės Amerikos valstijas, vyriausybė turėtų taip pat uh, užtikrinti atitinkamą reguliuojamąją funkciją, e, siekiant e, e, skatinti mineralų žaliavų gamybą. Mes nesūlome, kad gamyba ir perdirbimas turėtų turėti mes ypatingą vaidmenį, kai galvojame apie aplinkosauginius reikalavimus. Bent jau Junktinėse Amerikos valstijose dauguma gyventojų mano, kad tas vyriausybės reguliuojamas veikla yra sudėtinga ir jinai reikalauja labai daug laiko ir įdirbio siekiant ją įgyveninti. Tas e, leidimų e, procesas, procedūros yra labai sudėtingos. Labai svarbu pateikti informaciją, vertinimą, ir taip pat skatinti inovaciją. Svarbu, kad situacija būtų gavusi tinkamą informaciją, tinkamai suprantama, kad būtų priimtinami atinkami sprendimai remiantis moksliniais tyrimais, o iki verslo e, etape svarbu pateikti tinkamą aktualią informaciją pramoniai. Taigi informacija, moksliniai tyrimai ir plėtra e, turi apimti visą mineralinių žaliavų ciklą. Tai yra nuo gavybos iki atitinkamo perdirbimo. Taigi, tokie keturi svarbiausi dalykai, kuriuos norėjau paminėti, o dabar aš norėčiau pereiti prie tų keturių klausimų, kuriuos turėjau atsakyti. Kaip Junktinės Amerikos valstijos vertina dabartinę situaciją, užsitikrinant Junktinių Amerikos valstijų žaliavų saugumą. Reikėtų pasakyti, kad Junktinės Amerikos valstijose nėra tokio vieningo dabartinės situacijos vertinimo, kadangi e, vertinimai yra įvairūs, daugelybei ir kiekvienas turi tam tikrus uh, E, apima tam tikrus aspektus, kurie atsispindi valstybės politikoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žaliavų saugumo diskusija yra šiek tiek skirtinga mūsų visuomenėje. Ji sutelkia dėmesį į du svarbiausius dalykus. Tai yra vienas dalykas yra tų šaltinių prieinamumas, tai yra galimybė įsigyti iš Kinijos ar kitur. Ir kitas diskusijos aspektas yra tai e, švariosios energijos klausimas. Yra diskutuojama apie tai, kaip išgauti e, e, vėjo jėgainės, saulės e, E, e, energija gaminama e, energija. Ir tam tikri energijos gavybos būdai yra visiškai naujoviški, jais nebuvo naudojamasi praeitie ir dabar yra tam tikrų kritinių elementų, veiksnių, kurie apriboja uh, E, švarios energetikos plėtrą. Ir apie tai kalbama žiniasklaidoje. Taigi toks būtų man atsakymas į jūsų pirmąjį klausimą. Antras klausimas, kokios politikos imasi Junktinės Amerikos valstijos, kad užsitikrintų energetinį saugumą? yra įvairiausių vykdomosios valdžios, teisėkuros iniciatyvų šioje srityje. Nėra kokios nors konkrečios bendros žaliavų, užsitikrim žaliavomis iniciatyvos, priešingai negu Europoje. Aš norėčiau paminėti keletą tokių krypčių, tendencijų, kurios buvo taikomos iki 10 metų, 2010 metų. E, mokslo ir technologijų taryboje buvo įsteigtas atitinkamas komitetas, pakomitis, kuris nagrinėjo klausimus susijusius su retų žaliavų tiekimu. Tai yra nauja institucija, nauja struktūra ir ji bus atsakinga už politika, kuri turėtų būti įgyveninta visose valstijose, siekiant įgyveninti tą bendrą strategiją apsirūpinant retomis žalvomis. Gynybos departamentas, energetikos, vidaus reikalų, taip pat aplinkos apsaugos e, tarnyba ir taip pat nacionalinė mokslų Nacionalinis mokslų fondas yra apibendrinti e, į toje tarnyboje ir jie, visos tos institucijos gali koordinuoti savo veiklą šioje srityje. Iki 2010 metų energetikos departamente buvo plėtojama tų kritinių žaliavų strategija. Ir buvo kalbama apie tai, kad kritinių medžiagų nepakankamumas tiesiog stabdo e, e, technologijų plėtrą. Energetikos departamentas yra suformulavęs taip pat tris strateginės kryptis, kažką panašaus į tuos tris ES ramščius. Viena iš sričių tai yra diversifikavimas tiekimo šaltinių, taip pat mineralų arba retų žaliavų pakaitalų paieška Ir trečia, perdirbimo ir parkartotinio naudojimo didinimas bei skatinimas. Tai yra svarbiausi trys elementai apie artimiausio laikotarpio prioritetus. Yra numatyti tokie veiksmai 2011 metais yra skatinami moksliniai tyrimai ir technologijos, Taip pat yra siekiama pateikti daugiau informacijai, teikti dėmesį daugiau informacijai ir vertinimui. Kodėl tai yra labai svarbu? Kadangi dažnai labai sunku susigaudyti, kokios yra prieigos prie e, gamtos šaltinių problemos, kadangi trūksta informacijos apie konkrečias žalėvas, kadangi tos žaliavos yra pardavinėjamos mažose ir kartais nelabai skaidriuose rinkose, ten yra e, gamintojai ir naudotojai, tačiau informacija apie šitas rinkas ir tos šaltinius ir nepakankamai. Ir trečia kryptis tai yra bendrabedavime su tarptautiniais partneriais, su Japonija, su Europa siekiant e, mm, e, pateikti naujas iniciatyvas, e, sprendžiant būtent šias problemas. Ir trečia sritis, kuri buvo svarbi Junktinėse Amerikos valstijose, tarptautinė priekyba Abamos administracija apskund, apskundė e, Kiniją dėl to, kad jinai pažeidė PP, e, PP, PPO, PPO e, taisyklės, eksporto taisyklės ir todėl dabar yra sutelkiama, sutelkiama daugiau galimybių Kinijos vietos gamintojams uh, E, naudotis tomis žaliomis ir siekiama pritraukti investicijų į savo šalį. 301 petition buvo, buvo pateiktas atitinkamas įstatymas arba peticija 301 ir buvo siekiama e, tam tikrų procedūrų prieš Kiniją pasaulyje prekyboje organizacijoje. Taip pat yra pateikta įvairiausių teisėkuros iniciatyvų e, JAV senate ir atstovų e, rūmose, tačiau kongrese šitos iniciatyvos tarsi ir pasimetė. Ir kadangi siekiama išsiaiškinti visų idėjų poveikį valstybės politikoje. Ir norėčiau paminėti tik tai keletą idėjų, kurios buvo paminėjo, paminėto šitą įstatymąmis e, atlyginimo lygio užtikrinimas e, šiame sektoriuje, informacija ir analizė, moksliniai tyrimai ir plėtra, taip pat e, mokslas ir švietimas. Nauji įstatymai e, vėl bus pateikti kitą e, sesiją, kitą mėnesį ir bandysime, koks bus šių įstatymų likimas. Trečias klausimas koks mokslų ir technologijų vaidmuo užtikrinant išteklių e, prieigą. Tai ilgalaikės perspektyvos svarbiausias dalykas, aš jau minėjau anksčiau, reikia galvoti apie visą gamybos ciklą nuo geologinio e, aptikimo iki e, tų žaliavų perdirbimo ir antrinio perdirbimo. Junktinės Amerikos valstijos ir ES bendradarbiauja šioje srityje, tačiau yra tam tikros specifinės sritys, kurios bendradarbiavimas yra intensyvesnis, visų pirma, keitimasis informacija ir jos vertinimas, analizė, siekiant geriau suprasti priimtus sprendimus ir iššūkius, taip pat bendradarbiavimas techninėme lygyje įgyventinti mokslo ir tyrimų rezultatus. Taip pat yra įvairiausių bendrų e, struktūrų, kurios e, apima ne tik nebūtinai vyriausybės atstovus, bet mokslinių tyrimų, universitetų atstovų, atstovus. Taigi tokios mano mintys ir tokie mano atsakymai į jūsų suformuotus keturis klausimus. Dėkuoju už jūsų dėmesį ir laukiu diskusijos, kurios metu esu pasirengęs atsakyti klausimus. Taip pat laukiu ir dėliu dėmesio ir kitų pasisakymų. Širtingai dėkoju ir kviečiu mūsų kitą kalbėtoją, Paulo Desa. E, jis e, dirba pasaulio banke dujų, e, kalnakasybos ir dujų Um, politikos um, departamento direktoriumi. Prašom. Ačiū pirmininkė. Tikrai didelė garbė dalyvauti jūsų klausime ir būti šiame parlamente, pristatyti tarptautinės organizacijos nuomonę, šiek tiek pakeisiu pagrindinį aspektą apie kurį kalbėsiu, nes Pasaulio bankas neatstovauja jokiai konkrečiai vyriausybei, tad mes neremėm jokių konkrečių politikų, konkrečių vyriausybių. Tiesiog aš norėčiau daugiau pakalbėti apie ištekliais turtingas šalis ir apie tai, kaip padedam jom kurti jų politiką bei vystyti tam tikrą pramonę. Visų pirma, norėčiau paminėti kelis dalykus svarbius žaliavų sektoriui, kodėl tas sektorius toks svarbus ir kodėl jam reikia skirti ypatingą dėmesį, kurti specialias priekybos taisyklės ar politiką. Visų pirma, vieta, lokacija. Mes neinvestuojame į žaliavų išgavimą ten, kur norime, o ten, kur yra tų medžiagų. Tad e, vieta, lokacija yra vienas iš svarbiausių kriterijų skiriant investicijas. Kai kalbam apie investicijas ir priekybą žaliavomis, labai svarbu yra ne tik veiksmingai paskirstyti kapitalą ir darbą, yra ir kitų kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Antras svarbus elementas - tai yra sektorius, kuriame tikrai galima sukurti didžiulius pelnus profesorius kalbėjo apie gamybos kaštų ir geologinių aspektų derinį, taip pat apie politinę aplinką tų šalių, kuriuose randama daug žaliavų. Tad visi šie elementai labai svarbus, kai kurios e, žaliavos tikrai gali būti itin pelningos. Akademikai dažnai tuos pelnus vadina superpelnais, tad žaliavų sektoriuje ir srityje e, natūraliai susikuria tam tikra įtampa ir reikia diskutuoti, dėrėti su įvairiais partneriais, su gamintojais, su vartotojais ir kalbėti apie tai, kaip galima pasidalinti šį pelną. Be abejo, pirkėjai nori gauti geriausią kainą dėrėdamiesi ir aišku, ta gera kaina svarbi visiems. Taigi dėrybose dėl žaliavų visuomet egzistuoja tam tikra įtampa dėl to, kaip bus padalintas tas super pelnas. Nenoriu per ilgai kalbėti ir pasakysiu, kad trečia charakteristika, į kurią reikia atsižvelgti, yra labiau svarbi kasybai, ne naftai, tačiau tai svarbu abiem pramonės šakom. Ir tai yra aplinkosauginis ir socialinis pėtsakas šių dviejų pramonės šakų. Tose vietose, kur yra išgaunama nafta arba mineralai, e, jose labai dažnai daroma didžiulė įtaka aplinkai, socialinė įtaka, ateina didžiulės milijoninės, milijardinės investicijos ir aišku, tos vietos savivaldybės gauna didžiulius biudžetus. Tad visos e, investicijos, galima sakyti, netgi sutrikdo vietos bendruomenių gyvenimą, jų veiklą E, sutrukdo tą tradicinį jų gyvenimą ir turi didžiulės pasiekmes. Tad šiame kontekste labai svarbi yra priekybos strategija ir politika. Pasaulio bankas dalyvauja visose šiuose procesuose, taip galima pasakyti. Mes vieni iš didžiausių politikos patarimų, techninės pagalbos bei pajėgumų kūrimo teikėjų besivystančio pasaulio šalise. E, organizuojame programas daugiau nei šimte šalių ir padedame šalim kurti teisinius, reguliacinius, reguliacinės sistemas, padėti kurti institucijas, kurios yra būtinos tam, kad galima būtų gyvendintas sistemas. Taip pat teikiame jom duomenis, taip pat informaciją teikiame jų vyriausybėms tam, kad jos galėtų priimti geresnius sprendimus. Ir nauja tendencija, padedame vyriausybėms stiprinti pajėgumus tam, kad jos galėtų dėrėtis dėl susitarimų, dėl naftos ir mineralų išgavimo, kad jos galėtų dėrėtis su didžiulėmis kompanijomis. Aš buvau paprašytas kalbėti apie tarptautinių institucijų vaidmenį gamtinių išteklių kontekste. Na, mūsų pozicija yra tokia Mūsų vaidmuo, mūsų nuomonė yra svarbus priekyboje ir plėtros srityje. Priekybos kontekste PPO yra svarbiausia institucija, jie yra pagrindinis reglamentuotojas. Pasaulio bankas vis dėlto savo ruoštų taip pat turi tam tikrų tradicijų teikti patarimus vyriausybėms dėl priekybos politikos. Na, o kalbant apie žaliavas, E, dėl jų taip pat teikiame patarimus vyriausybėms, kaip formuoti jų politiką žaliavų atžvilgių. Visų pirma, akcentuojame kapitalo nediskriminavimą. Mes teikiame patarimus vyriausybėms ir nuolat juos raginame sudaryti vienodas sąlygas visiems investuotojams Tai yra, kad visiems investuotojams būtų nustatyti vienodi kriterijai ir visi jie turi atitikti tuos kriterijus, kurie remtųsi tarptautinė teisė, taip pat, aišku, atsižvelgtų ir į ištekliais gausios šalies nacionalinę teisę. Mes e, raginame vyriausybės netaikyti e, tam tikrų apribojimų, e, importo eksporto apribojimų, nes manome, kad tai gali tik tai sukurti neigiamas pasiekmes, neigiamai atsiliepti kainom, e, trumpalaikiai paklausai ir tai tikrai būtų visiškai nepalanku e, ilgalaikiam rinkų formavimuisi. Naujausia tendencija, kuri darosi svarbi visiems, yra kainų nestabilumas, kainų sviravimas ir tai akivaizdžiai matome naftos atveju, tai yra tokia prekė, kuria domisi visi, bet dar naujesnė tendencija yra maisto kainos, kurios irgi sviruoja, uh, ir jos labai sparčiai išaugo per pastaruosius kelis metus. Ir matome, kad būtent ši tendencija yra daug nestabilesnė, būtent šios kainos yra daug nestabilesnės ir tai yra dar viena galimybė intervencijoms iš tarptautinių institucijų e, pusės, ypač tų, kurios nori gerinti informacijos ir duomenų apie žaliavas skaidrumą. Be abejo, visą tai susiję tiek su tų produktų produkcijos gamyba, išgavimu, žaliavomis bei kainų nustatymu. Reikia daugiau skaidrumo ir dabar tos iniciatyvos dėl skaidrumo yra aptariamos e, G20 lygių, jas labai skatina ir Europos vyriausybės, tad siekiame didinti skaidrumą informacijos apie žaliavas, apie maisto e, prekes ir tikiuosi, kad tikrai pasieksim gerų rezultatų šioje srityje. Kalbant apie žaliavas, mums svarbiausia, svarbiausias principas yra vystimosi pusė. Labai svarbu vystyti išgavimo pramonę ir tai gali tapti svarbiu ramščiu vystant e, besivystančias šalis. Ir Pasaulio bankas pastaraisiais metais labai daug išteklių skiria moksliniams tyrimams, bandant išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis išgavimo pramonė gali geriausiai prisidėti prie gyvenimo kokybės pagerinimo ištekliais gausiose šalise. Taip pat bandom išsiaiškinti, e, kokių reikia aplinkybių, e, kad išvengtumėm problemų susijusių su išteklių trūkumu kai kuriuose šalise. Kaip žinome, žaliavos ir jų turėjimas sukuria tam tikrą gerovę, tačiau tai gali neigiamai atsiliepti pačiom šalim, tai gali sukelti papildomų problemų tose šalise. Ir reikia pažiūrėti, kokiam aplinkybėm tai vyksta ir kaip išvengti tų potencialių problemų ir kaip tiesiog na, teisingai panaudoti e, tą naudą, kuri yra gaunama iš išteklių, kaip kurti naujas darbo vietas, pavyzdžiui, skatinti plėtrą pačiose šalise ir skatinti vystimasi. Noriu paminėti penkias sritis, kurios mums yra svarbiausios, kuriuose daugiausiai dirbame ir jos taip pat mūsų nuomonė yra būtinos ištekliais gausom šalim tam, kad jos savo tą gerovę e, transformuotų į šalies gerovę, į bendrą vystimąsi. Tad labai svarbu, kad tos šalis renktų specialias žaliavų strategijas ir kad renktų tokias strategijas savo santykiuose su partnerėmis. Pastebėjimą noriu išsakyti tokį. E, Praeitįje vakarų šalis, šalis importuotojos e, vis daugiau tapo priklausomos nuo kainos, nes e, traktavo kainą kaip geriausią rodiklį kokybės, pavyzdžiui, žaliavų. Tačiau, kaip žinome, nuo 2004 pradėjo sparčiai aukti BRICS šalių įtaka, e, juose augimas paspartėjo ir tai sukūrė naują įtampą žaliavų tiekimo kontekste ir sukūrė naują, naujos rušies konkurenciją dėl prieigos prie tų išteklių. Ir BRICS šalys sugebėjo performuoti tarptautinės prekybos žaliavomis taisyklės, sugebėjo išspręsti juose kylančias problemas ir sustiprino savo vaidmenį tarptautinėje arenoje, tarptautinėje prekyboje. Ir jos sugebėjo transformuoti savo prekybos politiką ir iš e, tam tikrų trūkumų tiesiog padarė tam tikrus pranašumus, pakeitė juos pranašumais, tinkamai pasinaudojo savo ištekliais Ir tai akivaizdžiai e, matome ir praktikoje, nes joms buvo skirtos didžiulės milijoninės e, paskolos, infrastruktūros paskolos, jas skyrė ir Pasaulio bankas bei kitos institucijos. Tad tradiciniam e, žaidėjam žaliavų rinkoje galiu pasakyti, kad egzistuoja būtinybė peržiūrėti tradicinės žaliavų politikas ir prisitaikyti prie naujų tendencijų, prie naujos konkurencijos su brikšalimis. Ir, kaip jau sakiau, mūsų nuomonė šiame kontekste svarbiausia kurti aktyvę bendradarbiavimo su ištekliais gausiomis šalimis politiką ir galbūt pakeisti savo tradicinę politiką, kurią taikėte anksčiau. Ir akivaizdus pavyzdys yra Kinijos vyriausybė, kuri tiesiog siekia išlošti iš savo vykdomos politikos, bet taip pat ir skatinti tvarų vystimasi. Tad pagrindinė mūsų rekomendacija žaliavų strategijai importuojančiom šalim tokiom kaip Europa būtų tokia. Reikia renkti gerą tiekimo strategiją ir ta strategija turi būti įtraukta ir į nacionalinių šalių prioritetų sąrašą. Ir svarbiausia yra ne tik gauti prieigą prie žaliavų, reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų gaunant tas žaliavas prisidėti prie tos šalies, iš kurios jas gavome gerovės ir tos šalies transformacijos. Tai yra ypatingai svarbu, todėl kad toks principas būtų naudingas visiems ir padėtų pagerinti tiek paslaugų e, kokybę tiekimo šalyje, tiek ir gyventojų gyvenimo kokybę. Tad tai turi būti įtraukta į bendrą strategiją, tai turi būti vienas iš svarbiausių elementų ir būtent tai padėtų pasiekti gerų rezultatų. Antras svarbus principas yra skaidrumas. Blogiausia, kas gali būti žaliavų rinkoje yra slapti susitarimai, taip pat skaidrumo trūkumas dėrybose. Ir būtent šioje srityje dėl skaidrumo reikia dar daug padirbėti, dabar yra vykdomos kelios iniciatyvos ir manome, kad na, veiksmingos tiekimo strategijos tikrai turi skatinti didesnį skaidrumą ir turi kurti tą skaidrumą žaliavų rinkose. Trečias svarbus aspektas, trečias veiksnys, kaip jau anksčiau sakiau, po, nuo 2004-ųjų žaliavos tapo itin pelningų verslų, pelningas rytimi, taigi importuojančios šalis turi suvokti ir pripažinti, kad eksportuojančioms šalims taip pat reikia sąžiningo atlygio jos taip pat turi būti sąžininkai atlygintos už tas medžiagas, kurias tiekia. Tad reikia aiškių fiskalinių režimų dėl žaliavų. Ir taip, tai darosi vis svarbiau priekybos dėrybose bei bendradarbiavime tarp importuojančių ir tiekiančių šalių. Ir taip pat E, kaip jau sakiau, reikia akcentuoti šitą sąžiningą atlyginimą, tinkamą atlyginimą už tiekiamas medžiagas, akcentuoti tai nuolat ir reikia skaidriai mokėti mokesčius ir būtent šis principas mūsų nuomonė yra pats geriausias, nors, kaip jau sakiau, mes suprantame, kad kai kuriuose šalise, kur institucijos yra silpnos, to skaidrumo trūksta, yra sudaromi slapti sandoriai, ir tikrai dažnai partneriai prašo preferencinio traktavimo, preferencinių taisyklių, mainais siūlo tam tikrus sandorius, neskaidrius sandorius, bet, kaip jau sakiau, tokie sandoriai tikrai tik tai neigiamai atsilieps e, besivystančių šalių ateičiai. Taigi skaidrumas yra ypatingai svarbus elementas. Ketvirtas elementas - sutartys su importuojančiam šalim šalis eksportuotojos nori sukurti pridėtinę vertę savo produktams, tačiau iš esmės tai prieštarauja mm, importuojančių šalių tam tikrom politikom ir manau, kad galima šią problemą išspręsti, galima sukurti pridėtinę vertę žaliavoms, tačiau tai gali būti daroma įvairiausiais būdais. Ir ištekliais turtingose šalise matome, kad išgavimo projektai sukuria puikias galimybės de, e, steigti um, tam tikrus klasterius įmonių grupės, kurios kartu galėtų teikti tam tikras paslaugas ir kartu vykdyti išgavimo projektus. Tai matėme tiek Čilėje, tiek Botsvanoje, ten matėme gerų pavyzdžių kaip tokios grupės kartu gerai veikia ir kiek naudos iš to gauna ne tik tos didelės įmonės, bet ir kiekviena maža įmonė, kuri yra toje įmonių grupėje. Tai labai svarbu, į tai reikia atsižvelgti, todėl kad tai tikrai iš esmės naudinga eksportuojančiom šalim. Ir dar viena pastaba, kaip jau minėjau pradžia, nepamirškime vietos bendruomenių. Juk kalbame ne tik apie veiksmingą prekybos politiką žaliavomis, kuri būtų naudinga vienai pusiai. Ne, turime užtikrinti, kad vietos bendruomenės, kurios yra tiesiogiai susijusios su žaliavomis, taip pat gautų naudos, kad e, tos vietos bendruomenės taip pat vystytųsi priešingų atvejų kils konfliktai ir būtent tai mes vis dažniau matome Latino Amerikos šalise, kur vietos bendruomenės tiesiog prieštarauja plėtrai, prieštarauja naftos, sakykime, išgavimo projektų vykdymui, todėl kad tos vietos bendruomenės žino, kad nieko iš tų projektų negaus. Tad reikia sukurti ir tą pridėtinę naudą vietos bendruomenėms, reikia užtikrinti, kad jos taip pat gautų naudos. Apibendrindamas, noriu pakalbėti apie potencialias priemonės, kurias galima panaudoti e, stiprinant e, žaliavų politiką, gerinant žaliavų politiką. Daugelis jų jau buvo paminėta ne kartą, aš tik tai priminsiu kai kurias iš jų. Svarbiausias visų pirma yra ištekliais turtingų šalių pajėgumų didinimas, tai yra jų e, dėrybinių pajėgumų didinimas, tai padidins jų konkurencingumą. Tai labai svarbu, nes dažnai tokiam šalim siūlomi įvairūs susitarimai, tačiau svarbu, kad jos išsirinktų geriausius siūlomus sandorius, tokius, kurie padėtų stiprinti ir infrastruktūrą, ir bendrus pajėgumus, kad, e, kad vyriausybės tų šalių tiesiog suprastų, ką jos daro ir kokius susitarimus jos priima, kokius pasirašo. Ir toks principas atrodo labai svarbus ne tik Pasaulio bankui, bet ir Afrikos plėtros bankui, kitom tarptautiniam institucijom. Tad labai svarbu, kad vietos vyriausybės primtų tinkamus sprendimus dėl siūlomų sandorių, kad jos būtų gerai informuotos ir kad viskas būtų daroma skaidriai. Antras dalykas. Vyriausybės turi žinoti, dėl ko jos derasi. Priekyba žaliavomis ir ši politika ekonomikos pasaulyje yra apibūdinama kaip informacijos simetrija. Nes vienoj pusėje turime įmonę, prekiautoją arba investuotoją, kuris gerai susipažinęs su rinka, kuris gerai žino šalies geologinę padėtį, žino, kokie klodai žaliavų ten yra. Kita vertus, kitoje pusėje turime vyriausybės, kurios pačios beveik nieko nežino apie savo pajėgumus, apie savo resursus. Tad labai svarbi šita simetrija ir taip pat labai svarbu investuoti į geologinės informacijos rinkimą, kaupimą nes tai taip pat padėtų užtikrinti didesnį skaidrumą ir geresnius informacijos mainus. Ir paskutinis punktas, pats svarbiausias, svarbiausia rekomendacija. Norint užtikrinti rinkų skaidrumą ir geras dėrybas tarp vyriausybių, labai svarbu užtikrinti socialinę vyriausybių atsakomybę. Svarbu suteikti daugiau galios pilietiniai visuomeniai ypač ištekliais gausiose turtingose šalise, taip pat ir importuojančiose šalise. Visą tai padėtų užtikrinti didesnį skaidrumą, sažiningumą dėrybų metu. Taip pat tai padėtų užtikrinti, kad vyriausybės būtų atsakingos už priimamus sprendimus. Ačiū. Ačiū už daug įdomios informacijos ir dabar suteikiu žodį ponui Sejam. Jis yra Prancūzijos užsienio reikalų ir Europos reikalų ministerijos e, maisto saugumo ir ekonominės plėtros departamento direktorius. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kepimi parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamento pramonės komitetui už kvietimą pristatyti pristatyti čia Prancūzijos kaip G20 pirmininkės požiūrį į apsirūpinimą žaliavomis. Turiu pasakyti jau iš pat pradžių, kad e, apsirūpinimas žaliavomis, e, žaliavų kainų klausimas yra vienas svarbiausių G20 pirmininkaujančios Prancūzijos prioritetų. Mūsų prezidentas pirmadienį kaip tik turėjo progą e, spados konferencijos metu pristatyti šį svarbų mums prioritetą. Kodėl jis toks svarbus? Reikia pirmiausia pastebėti keletą dalykų. Žaliavų rinkose egzistuoja įtampa, netitikimas tarp paklausos ir pasiūlos. Ir žvelgiant į ilgesnį laikotarpį, į paklausos didėjimą, tampa aišku, kad e, pasiūla taps vis ribotesnė. Tad reikia galvoti apie ypatingo finansavimo aspektus, apie išvestinės žaliavas, e, kuriomis būtų galima e, prekiauti, kuriomis galima prekiauti rinkose. Ir kaip jau minėjau, kainos smarkiai varijuoja kainos parodo, jog mm, kainos vis labiau atsiejamos nuo e, pačios e, gamybos procesų, nuo saugojimo, sandėliavimo. Kodėl G20 yra tinkamas formas šios klausimus nagrinėti? Na, viena vertus todėl, kad e, apima svarbiausias, stipriausias pasaulio ekonomikas, E, o taip pat ir dėl kai kurių kitų priežasčių. Dar Pittsburgė, taip pat ir Toronte buvo minėti visi šie svarbus klausimai, jie nuolat akcentuojami. Na, o aš savo kalbą padalysiu į dvi dalis. Pirmojoje dalyje pakalbėsiu apie tai, ką ketiname dary, daryti, um, rūpindamėsi žaliavų politiką, finansų rinkose, o antroji dalis bus susijusi su mm, realiają žaliavų ekonomiką, rinką ir taip pat apie maisto produktus ir žemės ūkio žaliavas, kurios yra tikrai itin svarbios visiems mums. Pirmiausia dabar finansai. G20 jau seniai dirba ties šiuo klausimu ir mes, Prancūzija, pirmininkaudami vadovausimės e, lapkričio mėnesį praėjusiu metu Seule suformuluotomis išvadomis, kai buvo suteiktas mandatas e, vienai vertybinių e, popierių organizacijai suformuluoti pranešimą dėl derivatų, dėl išvestinių priemonių šiemet bus tas pranešimas pateiktas. Na ir koks mūsų tikslas, be abejo, neužkirsti kelio spekulacijai, to neįmanoma padaryti. Bet ką galime padaryti, tai išvesti tam tikrus principus, kuriais galėtų remtis, įsipareigoti remtis G20 partneriai. Kas yra tie principai? Pirmiausia, skaidrumas be abejo, sandorių skaidrumas, tam, kad visos operacijos, visi sandoriai susiję su švestinėmis žaliavomis būtų apskaitomi, matomi, nes kol kas yra taip, kad daugelis sandorių, tiek jų apimtis, tiek objektai um, yra nuslepiami, viskas vyksta, taip sakant, po prekystaliu, o dabar mes siekiame, kad sandoriai būtų aiškiau nurodomi, kad tokiu būdu sukurtume daugiau skaidrumo apie rinkos dalyvius ir tada jau galėsime galvoti apie finansinės ilgalaikio pabudžio priemonės. Ir galėsime skirti dalyvaujančius priekyboje ir nedalyvaujančius priekyboje subjektus. Taip pat norime tokiu būdu mažinti piktnaudžiavimą rinkos dalyvių. Norime užtikrinti, kad nebūtų laikomasi pozicijos, kuri galintų tam tikrą subjektą daryti įtaką kainoms. Taip pat norime stiprinti bendradarbiavimą tarp finansinių rinkų reguliuotojų ir taip pat realiosios ekonomikos e, prekių rinkos reguliuotojų. Ir visus šiuos darbus papildys taip pat ir vienos įsteigtos specialiai tyrimo grupės pranešimas, kuris bus pateiktas e, G20 finansų ministrų tarybai. Na, o tikslas yra ištirti kainų sviravimus, ypač atsižvelgiant į makroekonominį požiūrį tai yra kokią įtaką tai daro biudžetų balansams, pusiausvyrai ir taip toliau ir panašiai. Kita mano pranešimo dalis yra susijusi su klausimu, ką mes siūlome prekių rinkoms. Kokius sprendimus. Pradėkime nuo energetikos. G20 dirba ir šioje srityje, pirmininkaujant Prancūzijai. E, darbai bus pratesti. Galiu priminti, kad pradėti darbai sutelkti ypač ties skaidrumu, informacijos pateikimu. Ypač tas pasakytina apie Joint Data iniciatyvą, bendrų duomenų rinkimo iniciatyvą. Norime rinkti patikimus duomenis, savalaikius duomenis, kurie leistų susidaryti kiek įmanoma visapusiškesnį vaizdą apie atsargas, apie situaciją, pavyzdžiui, e, naftos sektoriuje. Be šių dalykų G20 energetikos darbo grupė taip pat skirs dėmesio ir dialogo plėtojimui e, tarp tiekėjų ir vartotojų. Be abejo, yra dirbama su tarptautiniu energetikos forumu ir kitomis įstaigomis. Na ir be šių svarbių tradicinių temų - informacijos sklaida tarp, bei ryšiai tarp gamintojų ir vartotojų, mes dar sieksime skirti dėmesio ir energi... energijos išteklių panaudojimo veiksmingumui. Apie tai šiandieną jau buvo užsiminta. Žemės ūkio ir maisto produktų srityje mes čia vis dar esame likstatybų aikštelėje kol kas rimtai šio klausimu nebuvo dirbama. Nėra dar suformuoluota strategija, kaip galima užkirsti kelią kainų sviravimams, o mes ketiname dabar rimtai padirbėti remdamiesi Seulo išvadomis, Seulo planu, mm, kai buvo suteiktas aštuonioms organizacijoms mandatas pateikti pranešimą iki šių metų kovo pabaigos tos aštuonios organizacijos, be kita ko yra e, FAO, taip pat e, Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas, Jungtinių tautų e, plėtros komisija, TVF, Pasaulio bankas, OECD Ir, kaip jau minėjau, tas mandatas yra suteiktas e, plėtros e, kontekste, bet mes dar siūlėme taip pat ir naują plotmę numatyti, suorganizuoti žemės ūkio konferenciją G20 e, ministrų birželio pabaigoje, kuri būtent ir skirtų dėmesio kainų sviravimams žemės ūkio ir maisto produktų srityje. Kokią liniją užimsime, ko gero nenustepsite, jeigu paminėsiu, kad vienas pagrindinių dalykų mums yra skaidrumas vėlgi, tartautinis koordinavimasis tarpusavyje. Tai galbūt leis taip pat užgriepti ir tokius klausimus kaip um, sandėliavimo politika, prekybos apribojimai. Ir dar viena tema, kokius saugiklius galime numatyti tam, kad apsisaugotume nuo aprūpinimo spragų ir kaip galime užtikrinti atsakingas investicijas žemės ūkio srityje. Einu jau prie pabaigos savo pranešimo, turiu pasakyti, kad svarbiausias raktinis žodis visais šiais klausimais yra bendradarbiavimas. Iš tiesų kalbame apie naują temą, darbo tvarka G20 yra paprastai vienbalsiškumas, taigi mes tikrai nesiekiame su kuo nors susipriešinti, mes norime kaip tik pasiekti vienybės. Energetika ir žemės ūkio žaliavos yra galbūt ne pačios pagrindinės sritis, tačiau tai nereiškia, kad negalime taip pat ir čia papildomai siekti savo tikslų ir atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesio į šią jautrę sritį, į tai būtent, kad e, žaliavų rinkose kainos labai sviruoja. Stengiamės ir stengsimės dirbti su visais savo partneriais, taip pat ir partneriais ypač iš Europos. Minėjau visus mūsų taikysimus elementus, priemonės ir tikimės be abejo ir ES paramos šiais klausimais. E, tą paramą išvelgėme ir komisijos komunikate dėl žaliavų iniciatyvos, tad su nekantrumu laukiame, kada tas komunikatas bus pateiktas. Dėkuoju. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt äh, sehr. Gerbiamas ponės ir ponai, Gavome papildomos informacijos. E, kit, kolega Balčytis, prašom. Ačiū gerimas pirmininkė. E, iš tikrųjų noriu padėkoti aukšto lygio svečiam už tokią išsamei pateiktą informaciją dėl išorės žaliavų įsigijimo klausimų. Ir natūralu, kad E, šiandieninė diskusija, aš manau, turės tam tikros įtakos ir ateities, taip pat ir ES politikai. Iš tikrųjų, turbūt gerbimas e, profesorius pačioj pradžioje buvo paminėjęs, kad mes neturime per daug pergyventi dėl mineralinių žaliavų įsigijimo, tačiau iš bendrosios tendencijos, kuri šiandieną aiškiai jau matosi pasaulyje, kad ypatingai tose šalyse, kuriuose iš tikrųjų yra išgaunamos tam tikros e, medžiagos, žaliavos ir kurias mes importuojame ES ir kitos e, labiau įsivyščiusios valstybės, šiandieną yra vis didesnis ir, ne, ir didesnis politinis nestabilumas. Ir turbūt aš šiandieną nenorėčiau susijęti sąsajų su prieš tai paminėta informacija, kad nuo 2004 metų padidėjus kainom, tai iš tikrųjų turi labai didelę įtaką į tų valstybių ekonominį ir politinį gyvenimą. Ir todėl mano klausimas būtų toks, ar dabartinė situacija vis dėlto nedaro ateitie, ateityje problemos dėl žalivų įsigijimo. Ir antras e, mano klausimas dėl valstybės politikos ir privačių kompanijų santykio. Iki šiol, kaip mes irgi žinome, daugelis didžiųjų kompanijų e, patys sudaro sutartis ir importuoja jiem trūkstamas žalivas, e, bet kai buvo pateikta informacija, tai iš tikrųjų yra šaltinis, e, dėl ko mažėja skaidrumas. Tie patys pinigai, kuriuos mes sumokame trečiosim šalim, Afrikoje, Azijoje, jie taip pat yra naudojami tam tikram e, neteisėtam kai kurių nusikaltimų finansavimui. Ir ar jums netrodo, kaip ir buvo pateiktas pavyzdys dėl Kinijos, kuri praktiškai prižiūri visą užsienio ir medžiagų importo politiką ateityje taip pat mes neturėtumėm vis dėlto valstybei suteikti ne tik tai didesnių galimybių, bet įpareigoti valstybės e, e, prižiūrėti e, žaliavų importo sąlygas, principus, kas leistų ateityje turėti žymiai didesnę informaciją ir skaidresnę informaciją, galbūt labiau siekti tų tikslų, kuriuos mes turime tiek Europą, tiek Junktinės Amerikos valstybės įsikėlusios jų įgyvendinimo ir galbūt prisidėti prie tų trečiųjų šalių politinio stabilumo tose valstybėse, iš kurių mes perkame medžiagas. Ačiū labai. Frau Ulskog als nächste. Toliau ponia Ulfskog, prašom. Tack så mycket. Eh, först eh, vill jag tacka för in... Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už įdomius visų trijų prelegentų pranešimus. Buvo tikrai įdomu dar kartą išgirsti taip pat ir koks pasaulio banko vaidmuo šioje srityje, siekiant užtikrinti, kad e, būtų sukurta pusiausvyrą tarp tų šalių, kurios mus aprūpina žaliavomis ir tų šalių, kurios priverstos įsigyti iš jų tą žaliavas. Porą klausimų. Žemės ūkio žaliavos pastaruoju metu vis dažniau minimos. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Tuo pat metu susidurėme su tam tikra nežinomybė. Kai kalbame apie strateginės žaliavas, neturima galvoje automatiškai žemės ūkio žaliavos taip pat ir tai galbūt reiškia, kad galime susidurti su tam tikrais pavojais, kai vienu terminu, vieną savoką bandome apriepti keletą dalykų. ES labai svarbu į tai atsižvelgti, jeigu siekiame veiksmingo žaliavų strategijos. Dažnai yra formuluojama labai aptakiai, tai yra iš tiesų platis rytis, bet tas klausimas dėl maisto produktų kainos, krizės e, padaryta įtaka be abejo E, susijusi taip pat ir su tomis žaliavomis, kurios turėtų būti prioritetinės e, žaliavos Europos Sąjungai. Bet nepaisant to reikėtų atkreipti dėmesį ir į tuos kitus aspektus. Pirmiausia, dabar reikėtų galvoti apie tai, kokios e, politikos, kokios linijos laikytis, kokius sprendimus turėtų priimti ES. Kalbėjome apie Kiniją, apie Afriką, bet taip pat ir Arkties regionas yra. regionas susijęs su didelio masto e, žaliavų panaudojimo gavybos planais. Čia dar reikia sudaryti kai kurios sustarimus ir man kyla klausimas, ar negalėtume dar pasiekti ir geresnių rezultatų būtent Arkties regione, bendradarbiaudami su juo, e, nes kol kas dėrybos dėl Arkties regiono tik pradedamos. Ačiū. Dar tam pačiam kontekste turėčiau pats klausimą profesoriui Egertui. Iš esmės sakėte, kad galėtume leisti savo ramiau žvelgti į tą žaliavų klausimą, apsirūpinimo žaliavomis klausimą. Bet kodėl taip teigiate? Ir kokias išvadas iš to darote? Nes ko gero tada reikėtų daryti visai kitas išvadas, negu kad po to, ką išgirdome per pirmąją diskusijų dalį. Norėjau klausimą užduoti ir kolega Biutikoferis, bet matau, kad jis paliko salę trumpam, tai gal pradėkime tuomet atsakymų uh, raundą ir pradėsime nuo pono Sajam. Merci, monsieur le président. Euh, est-ce qu'il faut une approche différente? Kemas pirmininkė, reikia skirtingai žvelgti į skirtingas žaliovas. G20 kontekste mes telkime dėmesį į finansų rinkas, kurios uh, taip pat turėtų būti skirstumas pagal produktus, taip pat e, žemės ūkio e, rinkas ir taip pat energetikos rinkas. Čia reikia daryti esminius skirtumus tarp atskirų žaliavų. Mes siekime užtikrinti skaidrios informacijos pateikimą vartotojams. Ir tai yra principas, kuris turi būti taikomas visoms rinkoms. Antarktida kol kas nėra mūsų darbo tvarkėje. Tai buvo kolegos atsakymas, ką atsakytų kolega iš Pasaulio banko. Aš pakomentuosiu tą žaliavų trūkumo klausimą. Kolegas, kolega profesorius kalbėjo, kad nėra apskritai ilgalaikinė perspektyvoje jokio trūkumo, tačiau trumpalaikėje perspektyvoje galbūt susidaro kartais tokie nepritikliai. Kartais dėl to, kad valstybės yra politikinės nestabilus, bet dažniausiai blogos e, e, klimato sąlygos neleidžia tiekti pakankamo kiekio žaliavų. Antarktida yra specifinė e, teritorija, kurioje aplinkos apsauga, natūralių gamtų išteklių, gamtos išteklių apsauga e, yra mūsų dėmesio centre, kadangi e, dirbama pagal tarptautinės sutartys ir taip pat siekiama naudotis pačiais naujausiais mokslinio technologijų išradimais ir taip pat reikalinga daug papildomų diskusijų galvojant apie finansavimą. Profesorius Egartas. Norėčiau atsakyti į pirmininko klausimą. Ga, dėl to, kad aš galbūt per daug uh, E, taip paprastai vertinu šitą klausimą susijusiu su žaliavų trūkumu. Tų žaliavų prieinamumas yra apibrėžiamas keliais e, principais arba aspektais. Tai yra vienas dalykas geologinis prieinamumas, techninis prieinamumas, jeigu yra technologijos e, išgauti tuos išteklius ir taip pat tą žalvas apdirbti. Tai vienas dalykas, kitas dalykas yra aplinkosauginis, e, geopolitinis aspektas e, siekiant išgauti uh, žaliavas ir užtikrinti perdirbant jas atitinkamą apliko sauginę apsaugos lygį. Todėl kokie būdai gali leisti uh, išgauti tam tikras žaliavas ir kokios politikos reikėtų, uh, kokią politiką reikėtų taikyti. Kitas dalykas yra eko ekonominė ir politiniai aspektai, taip pat socialinis priimtinumas siekiant užtikrinti, kad ta gamyba atneštų tam tikros naudos arba pelno. Todėl reikia, e, galbant apie geologinį prieinamumą, tai nėra pati didžiausia kliūtis, kadangi santinkinai kalbant, tas prieinamumo lygis arba apimtis e, susiduria su tam tikromis e, kliūtimis. Į kitus klausimus pagėdaujate atsakyti? Antarktidos negaliu pakomentuoti. Kaip? Uh, Uh, in, in trying to tackle all. Taigi, kiti dalykai yra uh, žemės ūkio žaliavos, taip pat reikia galvoti apie pr, kainų pokyčius. Taip pat pritariu, kad yra daugybė klausimų, kurių esmė yra skirtinga ir kartais nežinia, ar pavyktų apibendrinti visus juos vienoje strategijoje. Der Kollege Bütikofer nochmal das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kolega Bütikoferis, prašom. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, turiu klausimą ponui Egertui. Junktinių Amerikos valstijų atstovas prekybai neužsiminė apie retas žaliavas, kalbėdamas apie plieno, plieno pramonės e, darbininkų peticiją. Ar išvelgėte kokiu nors prieštarų dėl to, kad bus e, vykdoma PPO procedūra prieš Kiniją, ar dar bus e, papildomai tyriama šis rytis, ar Hillary Clinton imsis kokiu nors veiksmu, kaip minėjau. Ir taip pat dar tiesa turiu klausimą ponui um, Desa. Yra įvairių skaidrumo iniciatyvų, pavyzdžiui, EITI, e, gavybos e, pramonės skaidrumo iniciatyva ir taip pat kitų dar visų nepaminėsiu, bet taip pat ir Dot Frank įstatymo kontekste Amerikoje yra nuostata, pagal kurią reikia sukurti skaidrumą, daugiau skaidrumo kritinių žaliavų aprūpinimo srityje. Čia kalbama apie ypač krizių atvejus ir taip toliau ir panašiai, kad reikia pateikti informaciją apie sudaromus sandorius. Ar remiate tą iniciatyvą? Ir dar ponui Egertui kitas klausimas. Ar tas finansinio reglamentavimo akto klausimas stumėsi bent kiek į priekį ir turite informacijos apie tai. Dar dėl spekuliavimo. Klausimas, ponui Sem, jūs sakėte, kad ketinama formuoti priemonės, kuriomis būtų kovojama prieš spekuliavimą. JAV įstatymuose yra numatytos šios priemonės, bet nebūtinai jos yra vykdomos ir kiek domėjausi, yra laikomas nuomonės, kad tos priemonės yra nelabai veiksmingos, tad kokių papildomų žingsnių ketinate imtis. Kitas dalykas, pirmininkaujanti Prancūzija labai daug dėmesio ketina skirti žemės ūkio žaliavoms, o kas davė tą impulsą, kodėl dabar kreipiamas dėmesys jau nebe tik į pramoninės žaliavas. Ar tiesiog norėjote akcentuoti kai ką, kas galbūt Prancūzijoje politinių požiūrį yra labai svarbu? Kodėl, kaip paaiškintumėte būtent tokių prioritetų, nu- prioritetų nustatymą ir ar galbūt išvelgtumėte galimybių dėl priemonių, E, kurios bus suformuluotos žemės ūkio srityje, pritaikymo ir pramonėje. Kalbėjote taip pat dar apie žaliavų turtingas valstybės ir pramoninės valstybės, kuriuoms tų žaliavų reikia, apie tam tikrą simetriją. Ir kyla klausimas, ką mes galime padaryti, kad tą informacinę simetriją galėtume panaikinti, ją įveikti ir ką galėtume daryti, kad išsiskirtume iš kitų mūsų konkurentų. Ačiū. Gal pradėkime nuo pono Sejam šį kartą. Ar galėtumėte pradėti? Merci, monsieur le président. Um. Ačiū pirmininkė. Dėl spekuliavimo žaliavomis. Manau, kad G20 pirmininkavimo laikotarpiu Prancūzija taip pat galėtų įtraukti ir mineralus bei pramonės žaliavas, jų aptarimą į prioritetų sąrašą, taip pat galėtumėm juos įtraukti ir aptariant apie finansų rinkas. Juk finansų rinkose nėra išskiriamos tos medžiagos, investuotojai tiesiog investuoja ir mūsų studijų grupė atliks tyrimą dėl e, kainų sviravimo žaliavų rinkose, tačiau ta grupė neišskirs atskirai mineralų ir žemės ūkio žaliavų. Toliau, kodėl mes labiau struktūrizuojame darbą žemės ūkio žaliavų kontekste? Na, energetikos sektoriaus žaliavos taip pat ypatingai svarbios, tačiau apie jas kalbėsime bendros sistemos kontekste, tačiau tam pačiam kontekste yra paminėti ir žemės ūkio produktai, žemės ūkio žaliavos, jos taip pat paminėtos ir Seulo deklaracijoje. Mes tiesiog norėjome sukurti tam tikrą struktūrą, kuri galėtų būti taikoma ir mineralams. Toliau veiksmingumo klausimas. Mano nuomonė, tai yra tik dar viena priemonė, kurią galime panaudoti. Aišku, turime visą paketą, kurį taip pat galime pritaikyti tam, kad peržiūrėtumėm atitinkamas europinės direktyvas, tačiau vien tik apribojimas dėl pateikimo į rinką, man atrodo, nėra pakankamas. Tos priemonės nepakanka, juk mes nesame reguliavimo institucijos ir svarbiausia turbūt vis dėlto būtų skaidrumo užtikrinimas, nes tikrai turime žinoti, kas vyksta rinkose ir turime stebėti, ar e, reglamentavimas yra pakankamas, ar jis gerai veikia. Be abejo, taip pat reikia koordinuoti veiksmus tarp finansų reguliavimo institucijų ir kitų reguliavimo institucijų. Mums labai svarbus toks bendradarbiavimas, taip pat labai svarbu yra informacijos mainai, informacijos analizė tarp įvairių operatorių, tad svarbu, kad dirbtų kartu tiek finansų rinkos, tiek kitos rinkos ir, aišku, norint sėkmingai dirbti, svarbu turėti visas priemonės, kurios padėtų sėkmingai bendradarbiauti. Tad, kaip jau sakiau, vien tik tai apribojimai pateikimo į rinką tikrai neduotų didžiulių rezultatų. Ponas Desa, ačiū pirmininkė, aš taip pat pakalbėsiu apie skaidrumą. Šis aspektas yra ypatingai svarbus. 2004 metais smarkiai išaugo pagrindinių žaliavų kainos, kilo didžiuliai konfliktai, didžiulė įtampa bandant kontroliuoti pajamas gaunamas iš priekybos šiomis medžiagomis. Ir e, be abejo, tai atsiliepia ir mineralų bendrai priekybai, tai rinkai. Kaip vienas Oksfordo profesorius mėgsta sakyti, skaidrumas yra tas rytis, kuri turi būti svarbi kiekvienai šaliai, kai ji pradeda vykdyti e, žaliavų politiką. Tačiau tuo apsiriboti negalima, vien skaidrumo nepakanka, reikia ir kitų papildomų priemonių ir, kiek žinau, atitinkamo susitikimo metu e, buvo Paryžiuje buvo daug kalbėta apie skaidrumą, konkrečiai šį principą buvo patvirtintos penkios šalis, kurios taiko skaidrumo principą, tačiau vien to nepakanka. Visų pirma, tai yra tik mažai šalių, o kitas klausimas yra ar vien skaidrumo pakanka vystant gerą žaliavų politiką mūsų šalise ir ar to užtenka, kad išsiaiškinom, kokius sustarimus pasirašo mūsų vyriausybės ir ar tai gerina mūsų gyvenimus. Kol kas, man atrodo, kad vien to nepakanka, tad reikia daugiau skaidrumo. Bet tarptautinė bendruomonė taip pat sutarė, kad reikia plėstis ir kitas sritis, daugiau dėmesio skirti ir kitiem aspektam. Tad keli svarbus klausimai. Visų pirma, reikia žinoti, kiek vyriausybės surenka iš mokesčių nuo prekybos žaliavomis. E, kitas klausimas, ką tos vyriausybės su tais pinigais daro, su tom lėšom daro. Taigi reikia išsiaiškinti taip pat, kokie yra naudojami biudžeto procesai ir kaip yra užtikrinama, kad tos lėšos būtų protingai išleidžiamos. Ir Kita vertus, kai jau žinosime, kiek pajamų iš tokios priekybos gauna vyriausybės, tuomet turbūt visa visuomenė norės žinoti, e, iš kokių sutarčių buvo gautos tos lėšos, ar tai buvo sąžingos sutartys, ar vyriausybės tikrai gavo visas lėšas, ar nenutekėjo niekur tie pinigai. Ir parlamente norėčiau kreiptis į parlamento narius ir uh, E, paraginti jūs daugiau dėmesio skirti e, besivystančiom šalim ir skaidrumo skatinimui tose šalise. Manau, kad e, tai labai svarbu ir mūsų ES šalise ir tikiuosi, kad jūs savo diskusijose su ištekliais žaliavomis turtingomis šalimis kelsite šį klausimą, kelsite skaidrumo, socialinės atsakomybės klausimą. Juk e, jei nėra socialinės atsakomybės, tai tų šalių piliečiai negali pareikalauti savo vyriausybę atsiskaityti, iš kur gaunamos lėšos, kaip jos panaudojamos ir taip toliau. Tad šis aspektas labai svarbus ir labai svarbu, kad Europos parlamentas e, aktyviau keltų šį klausimą ir labiau padėtų savo šalim partneriam didinti pajėgumus, e, gerinti žinias, jų kaupimą, taip pat gerinti skaidrumą. Ir man atrodo, kad buvo išsakytas puikus pasiūlymas kurti partnerystę tarp ES ir ištekliais turtingų šalių ir bandyti užpildyti tą informacijos simetrijos didelę spragą, nes dar ta pusiausvėra nepasiekta. Europa turi labai tvirtas e, tradicijas, kuriant, e, e kaupiant žinias, informaciją ir manau, kad e, visą tai galima būtų, visų tuo galima būtų pasidalinti su mūsų partnerėmis ir geriau su jomis bendradarbiauti. Bet dar kartą noriu pakartoti tą skaidrumo didinimo būtinybę, simetrijos užtikrinimą. Būtent šie du dalykai tikrai padėtų spręsti daugelį dabar kylančių problemų, tų problemų, kurios buvo minėtos šiandien per diskusijas, buvo minėtos taip pat ir nusikalstama veika, e, netinkamas mm, gamtinių išteklių panaudojimas, slapti susitarimai. Tad visą tai labai svarbu ir turime sudaryti vienodas sąlygas visiems investuotojams ir siekiant sudarytas vienodas sąlygas, pirmasis žingsnių būtų skaidrumo užtikrinimas. Dėkuoju, profesorius Egartas. Kolega Biutikofer pateikė man du klausimus. Pirmas dėl Obama administracijos tyrimo dėl įdingos prekybos e, praktikos, kuri taikoma Kinijoje. Aš nesu prekybos klausimų ekspertas, tačiau norėčiau išsakyti savo bendrąją nuomonę. Šito tyrimo rezultatai ir e, klausimas, ar Obamos administracija pateiks ofi oficialų skundą pasaulyje prekybos organizacijai, nežinau. Viskas priklausys nuo to, kaip svarbus bus kiti papildomi dalykai. Vienas dalykas, kaip Kinija taiksysi su eksporto apribojimais, kadangi šiuo metu Kinija gerina savo aplinkosaginės e, žaliavų išgavimo prielaidas. Ir Kitas dalykas, ta, tie apribojimai galėtų būti susiję tik tai su aplinkosauginiu taisyklių nesilaikymu. E, kitas dalykas, jungtinių Amerikos valstijų plieno pramonės darbuotojų vertinimas. Ar kiniečiai apskritai e, finansuos saugios, švarios energetikos sektoriaus e, eksportą. Taigi čia yra tam tikrų e, samprotavimų ir kuo svaresni argumentai tuose specifinėse srityse bus suformuoti, tuo daugiau tikimybės, kad bus pateikiamas skundas pasaulinio prekybos organizacijai. Dėl įstatymų kurie reguliuoja labai siaurą sritį mineralinių žaliavų išgavimo sritį. Yra siekiama užtikrinti, kad tie mineralai, kurie yra naudojami tam tikrose gaminiuose, nebūtų uh, E, įvežti iš taip vadinamų e, konfliktinių zonų, pavyzdžiui, Kongo demokratinės respublikos e, telkinių ir pajamos už tas žalivas dažniausiai yra naudojamos vietos konfliktams aštrinti. Dėl naujų taisyklių susijusių su žaliavų išgavimu. Labai svarbu duoti pakankamai lauko, laiko įgyvendinti naujus įstatymus, kadangi e, bent vers, verslo įmonės, jeigu jos laiku negaus kokybinių žaliavų, jos gali pradėti e, e, įsivežti žaliavas iš konfliktinių regionų ir tokios bendrovės kaip Apple ir Microsoft, jos netgi iš esmės nežino, iš kur jos gauna savo uh, žaliavas. Ir labai sunku joms apsispręsti. Širdingai dėkoju, kolega Panatajov dar norėjo papildomą klausimą užduoti. Prašom. Svim Butikofer, uvažiami. Ačiū pirmininkė. Pone Butikofer, svečiai. Šiandien išsakėte ne, ne tik savo nuogastavimus dėl išteklių, dėl jų tiekimo, tačiau taip pat pateikėte rekomendacijas bei tam tikrus sprendimus pateikėte tarptautinio puikaus bendradarbiavimo pavyzdžių. Aš pats daugiau nei 30 metų dirbau mineralų technologijų srityje ir dažnai man tekdavo atstovauti Europą e, tarptautiniuose kongresuose. Taip, yra gamtinių išteklių yra medžiagų, yra mineralų, tačiau kiek Europai kainuoja bandymas apsirūpinti tomis medžiagomis, tomis žaliavomis. Reikėtų pagalvoti, ką galime kartu nuveikti tam, kad 100-120 milijonų eurų, kuriuos išmokame įvairiom šalim, liktų mūsų pramoniai ir kaip galime užtikrinti mūsų pramonės klanų darbą. Su pirma, pakalbėsiu apie Europoje turimus žaliavas ir mineralus. Nepamirškime, kad dėl ekonominių priežasčių mūsų kasybos pramonė buvo sumažinta ir um, sumažėjo kainos ir žlugo mūsų pramonė, kasybos pramonė. Na, o dabar kainos išaugo. Vario tona, pavyzdžiui, kainuoja apie 10 tūkstančių dolerių. Ir tikrai kasybos pramoniai reikės labai daug laiko, kad jie atsigautų. Taip pat yra sukuriama labai daug atliekų metalo apdorojimo proceso metu. Kalbu apie varį, auksą, šviną, kaip reikia tvarkyti su tom atliekom, su tom nuosėdom. Tam reikia naujų technologijų, naujos metodologijos. Tačiau būtent šį klausimą mes galime spręsti kartu. JAV turi didžiulę patirtį sukaupusi, pasaulio bankas galėtų investuoti į tokias naujas technologijas, o Europa žinotų, kaip jas įgyvendinti. Aš pats esu lankęsi beveik, lankęsis beveik visose ištekliais turtingose šalise ir žinau, kad jos tikrai yra pasiruošusios aprūpinti mus ištekliais, mainais į naujas technologijas, pavyzdžiui, energiją taupančias technologijas, vandens valymo įrenginių technologijas ir panašias technologijas. Tokiu būdu būtų mažinamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jų išmetimai. Manau, kad egzistuoja tikrai puikios bendradarbiavimo galimybės. Bent jau metalai gali būti perdirbami iki begalybės, daugybę kartų. Tačiau vartojimas ir naudojimas taip pat didėja, todėl nuolat kils naujų problemų. Būtent todėl dabar reikia ieškoti tinkamo sprendimo, padedančio užtikrinti strateginių e, žaliavų ilgalaikį tvarų tiekimą. Tai svarbu ne tik Europai, bet ir JAV, taip pat ir kitom šalim. Noriu visiems padėkoti už šią puikią diskusiją, ji tikrai buvo labai naudinga, man tikiuosi, kad ir visiems kitiem. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Kągi, mėly visi dar kol kas kantriai sėdintys salėje kolegos, noriu padėkoti mūsų svečiams, ne tik už tai, kad atvykote sudalyvauti mūsų klausimuose, bet ir už tai, kad e, praplatinote mūsų regėjimo lauką, mūsų horizontą, nes visada naudinga sužinoti naujų dalykų, kelti naujus klausimus. Noriu Jums už tai padėkoti. Manau, praleidome tikrai labai įdomias kelias valandas šį rytą. Ačiū. Jums taip pat ir, manau, mano kolegos Biutikoferio vardu kuris renks pranešimą šio klausimu. Sunkus metas mūsų laukia, bet aš manau, kad pasistumėjome reikšmingai į priekį šį rytą. Ačiū dar kartą. Ši posėdžio dalis baigta, susitiksime po piet. Ačiū.